žodį pranešėjai, poniai Mari Honibol. Žodis jums. Įsijunkite mikrofoną. Taigi, sveikinu Jūs visus Tarptautinės moterų dienos progą. Šią ataskaitą apie moterų pabėgėlės ir plėgaučio prašytojas Europos Sąjungoje, aišku, dar kartą iškelia lyčių e, požiūrį ir perspektyvą. E, mes, ES, siekiame užtikrinti, kad mūsų sienos būtų saugios. Ir siekiame sumažinti skirtumus, kaip ES valstybės narės nagrinėja prieglopšių prašytojų prašymus, ypač kalbant apie moteris. Moteris prašančios prieglopščio e, negauna tikrai tokio gero požio, kaip norėtųsi. Moteris, kurios siekia prieglopšio statuso, e, jas nėra atsižvelgiama kaip į moteris ir šie klausimai nėra e, taip įgyvendami, kaip norėtųsi. Ir čia kalbame apie naujas moterų politikos gairias, kurios turėtų būti priimtos. Smurtas yra kasdieninė realybė, tų moterų, kurios bėga iš karo zonų. Iš tikrųjų, e, girdėjau atvejus, kaip moteris yra eksploatuojamos, e, e, smurtaujama prieš jas ir pabėgėlės būtent patiria seksualinį priekabiavimą, eksploataciją, išnaudojimą ir tai vyksta Europos ribose ir moteris su vaikais, kurios prašo prieglopščio, e, yra priverstinai e, perkamos prostitucijos paslaugoms, taip pat yra sodinamos į sunkvežimius, e, vėliau tampa priverstinio darbo aukomis kadangi jos yra visai beviltiškoje padėtyje. Moterims reikia saugumo ir turime daryti spaudimą prieglopščio sistemose ir moteris neturėtų patirti e, jokių dvigubų standartų, jos turėtų turėti to, tokias pačias e, sąlygas ir taip pat nebūti diskriminuojamos ir netapti seksualinio smurto aukomis. Europos komisija pasiūlė, e, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos. Stambulo konvencija yra tikriausia nuosekliausia sutartis, e, skirianti didelį dėmesį e, kovai su smurtu, ypač moterų smurtu. Taip pat yra reikalaujama, kad moteris e, būtų prieš jas nebūtų smurtaujama, taip pat būtų įdėkti tinkami moterų ir merginų pabėgėlių ir prieglopščio sistemų sprendimai ir dėl to e, tik 12 valstybių narių ratifikavo e, konvenciją, 13 dar turi tą padaryti. Bet taip pat mums reikėtų pagalvoti ir apie e, tokius ilgalaikius sprendimus. Kalbame apie pabėgėlius labai dažnai kaip apie naštą valstybėms narėms, apie papildomus kaštus. Tačiau, jeigu investuotume pakankamai, taip ne, ta, nebūtų laikui bėgant. Mes, aš žinau, kad pabėgėliai taip pat gali nemažai pasiūlyti mūsų visuomenėms per ilgą laikotarpį. Tačiau reikėtų e, įdėkti tokias e, integracinės strategijas, kurios būtų naudingos visiems. Moteris turi papildomų, aišku, poreikių, tai jiems reikia papildomų priemonių, kad jos galėtų dirbti darbo rinkoje, taip pat, kad būtų užtikrinta e, vaiko priežiūra, taip pat turėtų būti pasiūlyta joms ir kalbos pamokos. Europos parlamentas e, nekarta yra e, kalbėjęs apie pabėgėlių konvenciją ir lyties įtraukimą ir integravimą. Ir ta, kažkada buvo priimtos taip pat ir moterų uh, gairės, lyčių gairės. Ši rezoliucija turėtų būti priimta ir moteris ir vaikai sudaro didesnę pusę, net 55 procentus tarp visų pabėgėlių ir prieglapšio prašytojų. Dėl to reikia tinkamų politikos krypčių, procedūrų, kad galėtume patenkinti jų poreikius. Uh, kad kiekvienu jų kelionės etapu jomis būtų pasirūpinta, taip pat e, pasiūlyta apsauga, tokia apsauga, kurios jos tikisi čia Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį e, komisijos nariai Jūrovai. Uh, Gerbiami parlamentarai, Noriu padėkoti pranešėjai poniai Hannibal ir šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio labai svarbaus pranešimo rengimo. Tai buvo labai e, įdomus darbas. Šis pranešimas pabrėžia, svarb, kok, kokią svarbų vaidmenį atlieka migracijos krizė. E, reikia užtikrinti moterų teisės, mergaičių teisės, kurios bėga nuo karo. Pagal jungtinių tautų um, aukščiau, e, aukščiausiai pabėgėlių komisarą 20 procentų vidužėmio, per vidužėmio jūrą atvykusių uh, žmonių E, nuo 2016 metų buvo moteris, 33 procentai vaikai. ES turi tarptautinį įsipareigojimą užtikrinti apsaugą ir humanitarnę pagalbą tiems, kuriems to reikia. Aš visiškai pritariu jūsų bendrai rekomendacijai, kad saugios ir teisinės e, kad turi būti sukurti saugus ir teisiniai keliai tiems, kurie bėga nuo konflikto ir persekiojimo. E, tačiau reikėtų užtikrinti, kad nebūtų nelegalios migracijos. Ir taip pat turime rasti alternatyvę alternatyvius būdus nelegaliai migracijai. Europos komisija netrukus pateiks savo pasiūlymus šiai sričiai. Mes turime iš anksto užtikrinti, kad naujai atvykę asmenys arba gavę apsaugą asmenys galėtų dalyvauti ir visiškai integruotis į mūsų visuomenę. Integracijos sėkmė priklauso nuo nustatyto laiko. Moteris susiduria su daug didesnėmis kliūtimis nei kiti migrantai, nes jos e, daugeliu atveju yra nepranašesnėje situacijoje. Mes turime imtis veiksmų. Paslaugų teikimas yra priderintas prie moterų poreikio, ypač atsižvelgiant į vaikų priežiūros poreikius. Komisija numato pateikti tolesnės priemonės, kaip pagerinti integraciją. Tai bus 2016 balandį. Be abejo, besikeičianti dimensija šią prasme atliks labai svarbu vaidmenį. Pabrėšiu, kiek svarbus yra valstybių narių įsipareigojimai ir parama. Tai yra jau labai svarbu, e, valstybės narės jau turi labai svarbės priemonės. ES socialinis fondas, taip pat e, prieglopščio migracijos integracijos fondas turi būti geriau išnaudojami, kad būtų atsižvelgiama labiau ir į moterų poreikius. Komisija ketina taip pat spręsti iššūkį e, siekdama apsaugoti moteris nuo smurto, nuo išnaudojimo ir vergovės, taip pat kovodama su moterų, priekyba moterimis. E, mes pabrė, pasiūlėme sustiprinti jau dabartinę struktūrą. Komisija jau išdėstė labai skirtingus elementus e, prekybos žmonėmis klausimų, išdėstė e, tai ir ES veiksmų plane dėl žmogaus teisų ir demokratijos 2015-2019 e, metams. Norėčiau atkreipti dėmesį į teisinius valstybių narių įsipareigojimus imtis priemonių ir sumažinti kriminalizacijos e, svarbą ir e, atsižvelgti į įvairias išnaudojimo formas. Komisija numato prioritetą, e, tai yra kova su prekyba žmonėmis, tai yra žmogaus teisų klausimas ir mes šį klausimą iškėlėme per dialogų su trečiosiomis šalimis. Jūs ypač raginate ES prisijungti prie Stambulo konvencijos, kovojant su smurtu prieš moteris. Labai džiaugiuosi Jums praneš, pranešdama, kad praėjusią savaitę, kovo ketvirtąją, komisija priėmė pasiūlymą dėl ES prisijungimo prie šios konvencijos. Tai yra labai sami priemonė, kuri padės kovoti su tokiu paplitusiu reiškiniu. Tai yra smurtas prieš moteris. Baigdama noriu aiškiai pasakyti, Europa toliau užtikrina užtikrins apsaugą tiems, kam to reikia, tarp jų ir moterims, ir mergaitėms, kurios ieško prieglopščio Europos Sąjungoje. Visi suinteresuoti asmenys Europos ir nacionalinių lygmenių e, turėtų imtis bendrų veiksmų ir mes turime nukreipti savo pastangas, e, kurios turėtų virsti didesnę apsaugą moterims e, pabėgėliams. Dėkoju šitą pranešimą dar kartą. Ačiū. Dabar noriu suteikti žodį poniai Materai. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju kolegijai Honeybal už atliktą darbą, tačiau vis dėlto yra tam tikro kartelio, todėl kad e, šiandien švenčiant Tartautinę moters dieną vis dėlto ne, vis dar nepavyksta mums uh, E, pašalinti daugelį problemų. Žinome, kad tarp prieglapšio prašytojų 38 e, procentai yra moteris. Kolegė Honibal atsižvelgia į visus aspektus, kurie susiję pabėgėlių e, srityje su moterų ir vaikų aspektais šioms pačios, pačioms pažeidžiamiausiams kategorijoms, tai yra pagyvenusiams moteriams, neščioms moteriams, vaikams turi būti e, taikomos specifinės e, nuostatos. E, tekste taip pat kalbama apie e, prieglaušų teikimo procedūrą, e, apie teisinę pagalbą moteriams pabėgėliams bei apie šeimų susirinkimą. Į tai turi būti atsižvelgiama taip pat ir valstybių narių lygmenių, rengiant nacionalinės migracijos politikas. Mes e, dirbame e, moterų lyčių lygybės e, komitete. Ir kai kurie iš tų klausimų yra susiję taip pat su lybė komiteto darbo sritimi. Uh, Kaip EPP frakcijos nariai mes e, manome, kad reikėtų pasiūlyti alternatyvę e, rezoliuciją, kurioje būtų akcentuojamas e, humanitarinis požiūris, ypač atsižvelgiant į pažeidžiamiausias kategorijas, vaikus ir moteris, taip pat reikėtų užtikrinti, kaip galima glodesnį bendradarbiavimą su Europolu ir Frontexu šioje srityje. E, taip pat e, aš e, manau, kad reikėtų sukurti tokias prieimimo struktūras, kurios atsižvelgtų į lyties aspektą, kad moterims būtų skirtos atskiros patalpos miegui ir taip toliau. Pone Garcia Perez. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pastaraisiais metais ES išgyvena ne vieną krizę, ekonominę krizę, euro krizę, Graikijos krizę, tačiau pabėgėlių krizė šiuo metu grėsia Europos pačiam projektui, grėsia vertybių ir solidarumo Europai, solidarumo ir teisingumo Europai. Mes turime suprasti, jog uh, Šimtai tūkstančių pabėgėlių plaukia per viduržemio jūrą, bėga nuo karo, nuo baimės, atvyksta į Europą ir tarp jų yra labai pažeidžiamų e, žmonių grupių, tai yra moteris, mergaitės, vaikai, beveik pusė pabėgėlių, kurie atvyksta į Europą, yra moteris ir mergaitės. Jos e, prarado praktiškai viską, tos moteris yra priverstos pardavinėti savo kūną, kad galėtų e, įgyvendinti savo svajonę patekti į Europą, tos moteris yra prievartaujamos, e, jos tampa prekybos žmonėmis aukomis. Mes negalime dabar vien tik tai stebėti tokią padėtį. Mes turime reaguoti, todėl kad čia kalba sukasi apie Europos projekto e, dalykus, apie orumo išsaugojimą. Turime užtikrinti sveikatos apsaugą, viešasias paslaugas šioms e, pabėgėlių kategorijoms, užtikrinti prieigą prie švietimo. Aš esu įsitikinusi, kad e, problemos sprendimas yra ne siūsti atgal tuos pabėgėlius, nėra jokios abejonės, kad Europa turi spręsti šitas problemas, tai jos atsakomybė Europa turi duoti atsakymą tiems šimtams tūkstančių, kurie laukia e, savo svajonių įgyvendinimo. Dėkuoju, ponia Atkinson, Mirnos Atkinson, Mirnos kortelės klausimas. Dėkoju. Būtent šiandien, kai švenčiame e, tarptautinę moterų dieną, kalbame apie tai. Bet aš iš jūsų neišgirdau apie islamo vertybės. Ne, E, tą fundamentalų e, islamą, bet tą, kuris yra čia propaguojamas Europoje, kuris yra, nesutampa su mūsų vertybėmis. Ar turėtume mes taip pat saugoti ir savo moteris nuo prievartavimo, nuo priversinių santokų ir taip toliau, e, kadangi jos nenori priimti tų islamiškųjų vertybių estoy totalmente en contra de esta afirmación. Aš visiškai nesutinku su jūsų teiginiais. Islamas nėra nesuderinamas su ES. ES remiasi įvairovę, pluralizmu. Yra tokių Europos piliečių, kurie išpažįsta islamą. Su ES yra nesuderinamas ne islamas, o radikalūs pareiškimai. Tokie pareiškimai, kurie suplaka viską į vieną, nes e, bandymas eksploatuoti tos religinius skirtumus yra pavojingas e, dalykas. Tai būtent daro žalą ES principams ir tiems principams, e, kuriuos mes giname ES. Problema tikrai yra ne islamas, problema yra netolerancija ar solidarumo nebuvimas. Problema yra tai, kad mes ne visi suprantame, kad Europos projektas tai yra mūsų visų projektas. Pone Fonstov. Dėkuoju, pirmininkė. Mes kalbame čia apie uh, tą sąrašą, kurį išdėstė moterų komitetas. Ir e, dabar vyksta krizė, mes turime išlikti žmogiški, mes neturime dėl to klausimų. Mes turime likti žmogiškais tarpusavėje. Ir klausimas yra mums E, dėl visų moterų e, per valstybės narės, e, visi, tarp jų ir moteris, turi keliauti saugiai ir teisėtai. Ir dauguma atvykusių pabėgėlių bėga nuo persekiojimo. Frans Timmermans kalbėjo visai nesiniai apie tai, kad 60 procentų tų, kurie atvyksta pas mus, yra visai nepabėgėliai. Ir tarptų, mes turime skirti tarptų e, pabėgėlių, tikrų pabėgėlių ir ekonominių e, migrantų. Ir iš tikrųjų tai netaikoma moteriams. E, pas mus atvyksta milijonai žmonių. Ir daugelius, daugelį, daugelį mėnesių jie laukia E, ir laukia dėl, e, sprendimo dėl jų e, ateities, o paskui yra nusprendžiama juos gražinti. Ir dabar valstybės narės turi spręsti daug uh, E, problemų susijusių su tuo. Ir dabar dėl to šito komiteto daugelį, daugelį pranešimų mes norime atmesti. E, pone, e, Fansulica, ponas Fansulica nori pateikti Jums klausimą. 30 sekundžių. Ponios ir ponai, aš norėčiau pirmiausia palinkėti visoms kolegėms gražaus gyvenimo, nuostabaus pavasario, daug pasiekimų, sveikatos ir laimę šią nuostabę kovo 8 dieną. Ir norėtume palinkėti to paties visoms pasaulio moteriams ir mergaitėms ir tuo pačiu Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs nemanote, kad visos šios moteris, joms reikia geresnės apsaugos, kurios bebūtų, ir nepriklausomai nuo jų religijos, nuo savo, jų etninės kilmės ir panašiai. Ir jūs turite užduoti klausimą. Atsiprašau. Pone Fransulisa, tai nebuvo klausimas pagal naujosios kartelės procedūrą. Jūs e, galite palinkėti sėkmės ir pasveikinti su moterų diena, kai turėsite galimybę pasakyti, bet e, mėlynoji kortelė yra skirta klausimui. Ir dabar noriu suteikti žodį e, poniai Foštok. Labai nuostabus klausimas. Mes moters, sapnis moters dieną suplanavome šitos debatus ir matome, kad mes turime čia tarp mūsų labai daug moterų tačiau matome, kad vyrai um, nelabai čia dalyvauja. Ir matome, kad daugelis yra labai suinteresuota šitą dieną. Prezidentin. E, dėkoju, pirmininkė. Dabar pagaliau mes turime subalansuotą pranešimą, tai didelis pasiekimas ir jį buvo įmanoma parengti tik tais dėl konstruktyvios pranešėjos e, dvasios ponios Honibol ir šešėlinių pranešėjo bendradarbiavimo. Net moterų migracija nėra naujas reiškinys, tačiau jis e, didėja ir e, Dėl to, dėl to, kad e, moteris pabėgėlės yra e, dažnesnės e, išnaudojimo ir prekybos žmonėmis aukos. Kai kurios kolegos mano, kad geriausias būdas atšvesti moters dieną - atimti moterų pabėgėlių ir prieglošio prašytojų, iš jų atimti lytinę sveikatą ir neleisti jiems suteikti galimybę greičiau susivienyti šeimai ir neleisti jiems to efektyvaus šeimos vienimo proceso. Iš tiesų tai yra ne pabėgėlių, o politinė krizė. Sunkiais laikais lyčių lygybės e, aspektus ignoruoja pilietinė visuomenė, sprendimo prieimėjai ir visi kiti. Iš esmės tai tik komplikuoja situaciją. Krizėje labai sunku um, išvelgti lyties aspektą, tačiau mes negalime toleruoti to, kad ES neapsaugo esminių teisių. Žmonės ieško, siekia prieglopščio ir jiems reikia paramos. Mes žinome, kad daugelis prieimimo centrų yra pergrūsti žmonių, jiems trūksta e, e, vietų, kur vienišos moter, moterys gali apsistoti arba mot, šeimos su vaikais. Mes turime holistiškai kryptingai pasižiūrėti šitą problemą ir spręsti ir smurto priežastis prieš moteris, tarp jų ir prekyba moterimis. Ir turime daugiau integruoti moteris į taikos procesus ir padėti išvengti konfliktų e, tose šalise, iš kur kyla pabėgėlių krizės. Dėkoju. Kitas e, kalbėtojas e, kitą kalbėtoją ponę Bjork Guę frakcijos vardu. Dėkuoju. Kovo 8. Tartautinė moteris diena. Ar moteris matomesnės, ar matomesnės, matomesnė feministinė kovo už moterų teisės. Dabar kalbame apie moteris pabėgėlės. Aš norėčiau akcentuoti šeimos susijungimo aspektą bei e, saugius e, perėjimo koridorius, humanitarinius koridorius. E, tai yra be galo svarbus dalykas moterims. Sienų uždarimas turi labai neigiamų pasiekmių moterims ir tokia padėtis, kokia yra dabar, yra nepriimtina. Kalbant apie šeimų susijungimą, kai kurios valstybės pažeidžia šį principą ir taip pat daro labai daug žalos moterims, ypač moterims ir vaikams, kurios e, yra įstrigusios tokiuose regionuose, kur nėra užtikrinamas pakankamas saugumas. Aš visiškai pritariu su pranešimo turiniu ir apgailestauju, kad e, kai kurios dešiniosios partijos ir e, rasistai kvestionuoja kai kurios dalykus. Ponios Swinberg, mėlynosios kortelės klausimas, ar sutinkate atsakyti? 30 sekundžių, prašom. Ne. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, apgailę stauju, kad yra, man gaila, kad yra tiek daug e, e migrantų, tarp jų ir jaunų, ir jie užsima smurtu prieš įvairių valstybių gyventojus, be kita ko ir prieš švedus. Yra e, buvę tokių įvykių Stokholme ir policija bandė užglaistyti tuos e, faktus. Kaip turime užtikrinti, kad moterų vakariečių saugumas mūsų gatvėse būtų iš tikrųjų užtikrinamas? Kaip apsaugoti vakarų pasaulio moteris? Atsakymas. Taip, iš tikrųjų, čia bandoma supriešinti, tokiais pareiškimais bandome supriešinti pabėgėlius ir vietinius gyventojus. Jūs esate veidmainiai, neturite ir negalite pasiūlyti jokio projekto ir e, jūsų pareiškimai yra grinai rasistinio pobūdžio. Tai neprimtina. Kit... Toliau kitas kalbėtojas e, žaliųjų frakcijos vardu ponas Urtasin pusantros minutės. Vakar diena buvo gėdinga Europos Sąjungai. Yra daug moterų, kurios turėjo kesti e, šaltį, lietų, bristi per purvą, o per vadovų e, tarybą buvo nuspręsta atskiesti žmonių teisę, žmogaus teisės ir netgi buvo sutarta e, dėl žmonių išsiuntimo. Manau, kad tai yra nepateisinama situacija ir matome, kaip ES vyriausybės iš tiesų e, užmerkia akis prieš labai tamsų ES laikotarpį. Mes turime Hannibal e, pranešimą, kuriame tai minima ir šios politikos kryptis yra skirtos moterims pabėgėliams apsaugoti. Manau, pats laikas ES ir valstybėms narėms įsiklausyti. Vienintelis būdas, kaip jos gali atsikratyti prievartavimų, smurto ir piknaudžiavimo, yra sukurti reikiamas politikos kryptis. Mums reikia saugaus būdo. Ir tai yra vienintelis būdas, kaip mes galime spręsti šitą situaciją. Svarbu užtikrinti šeimos susivienijimą moteris, e, kurios e, atvyko atskirai be savo sutoktinių, turi gebėti, turi turėti galimybę kreiptis dėl prieglopšio. Mes turime taip pat labai pasirūpinti e, besilaukiančiomis ir maitinančiomis moterimis. Tai yra esminės moterų teisės, kuriomis yra žaidžiama. Įsiklausykime bent jau šį kartą į mus. Ačiū. Dėkoju. Pone Atkinson nori pateikti Jums klausimą pagal e, Melinosios kortelės procedūrą. Ar sutiksite? Ne. Atmesta. Taigi dabar FTD vardu pone Daniela Auto. Pusantros minutės. Dėkuoju, pane pirmininkė, mėly kolegos. Mes kaip e, piliečiai ir kaip institucijų e, atstovai turime atremti etinio pobūdžio iššūkius. Dabar yra toks pabėgėlių srautas, kuriame moteris ir nepilnamečiai e, praktiškai dominuoja. Ir tai nėra kažkokia nauja realija. Paprasčiausiai mūsų planetoje keičiasi demografinė pusiausvyra. Jos priežasčių yra labai daug. Ginkluoti konfliktai, persekiojimas, e, žmogaus teisių pažeidimai, klimato kaita taip pat, e, kova dėl žemės ir dėl kitų išteklių mūsų planetoje ir būtent todėl Europa, Europai čia taip pat tenka tam tikra atsakomybė. Šios krizės akivaizdoje mes e, matome, jog moterų padėtis iš tikrųjų yra e, kelianti nerimą. Mes turime e, elgti žmogiškai, turime būti solidarus, turime užtikrinti orumą ir visos 28 valstybės turi veikti kartu, atremdamas tos iššūkius yra tik tai vienas e, būdas spręsti šitas problemas, uždaryti sienas, galbūt e, sumokėti daugiau pinigų Turkijai, kad jinai padėtų spręsti tas problemas, užtikrinti legalius būdus migrantams pasiekti Europą nes jeigu to nedarysime, antraip pavojus tikrai bus be galo didelis ir mirtinas. Melinoji kortelė. Melinoji kortelė iš tos pačios grupės, tai e, tikrai neleisime pasisakyti. Gerai, ne ta pati grupė norėtumėt, e, ne, ne ta pati frakcija norėtumėt atsakyti. Turite 30 sekundžių. Viena iš priežasčių, kad aš nesu jūsų frakcijoje, yra ta, kad jūsų požiūris į socializmą ir žaliuosius klausimus nesutampa su manaisiais. Dėl to ir palikau jūsų frakciją. Ir jūs neatskiriate ekonominių migrantų ir tų, kurie yra tikrieji pabėgėliai. Ir net jūsų frakcijoje tas skirtumas egzistuoja tarp narių. Ar tikrai skiriate ekonominius migrantus ir tikruosius karo pabėgėlius? Allora, la ringrazio per la domanda. Dėkuoju iš klausimą. Jeigu yra bėgama nuo tokios padėties, kurioje grėsia pavojus gyvybei, tai nėra jokio skirtumo tarptų e, pabėgėlių rušių. Todėl, kad e, jie bėga, nes jiems iškyla e, išgyvenimo e, klausimas. Ir tai tais atvejais, kai bėgama nuo diktatūrų ir tais, kai bėgama nuo, e, e, dėl kitų priežasčių, tačiau e, Turime apsispręsti, ko Europai reikia. Toliau kitą kalbėtoją, frakcijų vardu, e NF vardu, ponė Dornanono. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš ką tik tai grįžau iš Irako. Ir ten per humanitarinės, e, lankydamasi kaip humanitarinės misijos atstovė, e, mačiau, kokia yra moterų padėtis ten. Aš kovoju jau senai už moterų teisės ir Todėl aš e, esu labai nustebus dabar, e, kai susipažįstu su kolegės pranešimu. Konstatuoju, kad mes visiškai e, atitrūkę nuo realybės. Kur jūs girdėjote, kad moteris kaip LGBTI aukos prašo prieglopščio? Jūs sakote, kad prieglopštis turi būti suteikiamas remiantis labai neiškiais kriterijais ir tai gali sukelti dar didesnius pabėgėlių e, srautus. E, jūs sakote, kad e, kai kas yra persekiojami dėl to, kad priklauso seksualinėms mažumoms. Kaip Europos moteris aš esu nuliūdinta, jog jūs klastingai naudojatės tam tikrais aspektais tam, kad e, įtvirtintume moralinę diktatūrą. Gerbiami kolegos, mums jau labai trūksta laiko, tad aš labai prašau, e, kai e, nuo dabar nebeleisiu klausimų pagal Melinos kortelės procedūrą, tad nenustepkite ir nenuliūskite. Toliau, kita kalbėtoja Konstans Legrip, pusantros minutės. Merci, madame. Dėkuoju, panė pirmininkė, Europos parlamentas nori, kad e, kovo 8 dieną mes e, minėtume e, moteris pabėgėlės bei vaikus, kurie keliauja su jomis. Ir aišku, jokia politinė frakcija, joks žmogus negali abejingai dabar žiūrėti į tą padėtį, kurioje atsiduria uh, E, moteris, vaikai e, ties Europos sienomis, nes e, žinome, jog tos moteris, kurios yra pabėgėlės ar prieglobsčio prašytojos, iš tikrųjų dabar susiduria su rimtomis problemomis. Kalbant apie kolegos Honeyball pranešimą, mes norėtume pateikti alternatyvę rezoliuciją, todėl kad pranešimas ne visiškai mus tenkina. Uh, Ir alternatyvinėje rezoliucijoje mes akcentuotume tokius pasiūlymus, kurie užtikrina orumą, e, realizmą ir atsakomybę priimant e, politinio prieglapšio prašytojas moteris. Mes e, norėtume pateikti konkrečių, racionalių pasiūlymų dėl šitų aspektų, tokių pasiūlymų, kuriuose yra atsižvelgiama į e, specifinius poreikius ir būtų taikomas specifinės procedūros, pavyzdžiui, neščioms moterims ir kur būtų taikomas pragmatinis ir racionalus požiūris sprendžiant iškiančias problemas. Mes manome, kad kova su vis su seksualiniu eksploatavimu ir visomis prekybos žmonėmis formomis turi būti absoliutus e, prioritetas. Dėkuoju. Dabar pane Arena. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Trečdalis e, prieglobsčio prašytojų yra moteris. 38 e, procentai pabėgėlių viduržėm jūros baseina yra moteris ir vaikai. Šie skaičiai rodo, jog e, kilmės valstybėse dėl vykstančių karinių konfliktų, nestabilumų dabar moteris e, susiduria su labai dėliais sunkumais, be kita ko ir dėl smurto prieš jas. Mes girdėjome liūdėjimų, e, kurie rodo, jog moterų padėtis iš tikrųjų yra dramatiška. Tie skaičiai taip pat rodo, jog mes turime atsižvelgti į specifinę moterų padėtį. Visų pirma, prieglopščio prašymo kontekste, nes dažnai čia taisyklės E, buvo kūriamos galvojant tik tai apie vyrus ir, vyrus ir tai turi būti e, pakeista. Toliau, šiame kontekste taip pat turime atsižvelgti ir į lyties organų žalojimą moterų e, prieimimo sąlygos. Mes turime akcentuoti prieigą prie sveikatos paslaugų, teisę į reprodukciją, turime užtikrinti tokias sąlygas, kad tos moteris pabėgėlės galėtų normaliai gyventi Europoje. Jeigu to nedarysime, e, tai reikš, kad mes nusisukame nuo žmogaus teisių, nuo Europos vertybių, nuo humanizmo. Aš norėčiau pasveikinti Mary Honeyball, jinai puikiai atliko pranešėjos darbą. Dėkoju. Dabar ponė Višnievska, vieną minutę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Tai, ką girdime apie moteris pabėgėlės ir jų situacija yra tikrai labai baisu. Ir manome, kad kartais už teisę atvykti į Europą jos turi sumokėti savo kūnu. Ir kai atvyksta į Europą, jos patiria smurtą ir nesupratimą. Ir prieglopščio centruose situacija yra tikrai prasta ir tai e, dar padidina įvairių tragedijų tikimybę. Kalbant apie pabėgėlių krizę, mes suvokiame, kad situacijai tikrai e, e, reikia atsako, turime gerinti moterų padėtį čia Europoje. Dar kartą Europos parlamentas E, įrodo, kad e, jis yra nepajėgus susivienyti ir kalbėti vienu balsu, taip pat pagerinti seksualinių mažumų e, teisės ir taip pat ir moterų pabėgėlių teisės. Kita kalbėtoja, ponė Besecera. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos narė. Norėčiau padėkoti Jums tikrai nuoširdžiai už nuveiktą darbą. Norėčiau padėkoti poniai Hannibal už jos pranešimą. E, tikrai yra išsamus pranešimas, tikrai parengtas laiku ir matome, kad e, ši problema yra vis e, opėjanti ir ES reikia tikrai įdėkti tinkamas politikos kryptis Matome, kad ES e, pokyčiai e, tikrai yra akivaizdus, kalbame apie humanitarinę krizę prie mūsų ES sienų. Europos komisija dabar skiria 700 tūkstančių eurų 700 milijonų eurų e, migracijos situacijai e, spręsti. Ir matome, kad čia kalbame taip pat ir apie lyčių dimenciją. Moteris bei merginos ypač tampa diskriminacijos, e, taip pat seksualinio priekabavimo bei smurto aukomis. Ponas Tas pasakė, kad neteisėta migracija jau nėra didžiulė problema bet e, politikos kryptis, kurios siekia riboti ir mažinti migraciją, neturėtų taip pat pažeisti pagrindinių teisų ir laisvių hartijos. Mes taip pat kalbame apie Stambulo ir Ženevos konvencijas. Mes greit tikimės pasirašysime Stambulo konvenciją, Stambulo konvenciją ir turime ją tikrai gyvendinti. Pone Kuneva, vieną minutę. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visas dirbančias moteris, kurios vis dar kovoja už savo teises. Atrodo, kad e, e, Strasbūras nuo Briuselio nėra nutolęs tik 400 km, jį skiria kažkokia didžiulė praraja. Mes kalbame apie pranešimą, apie ataskaitą, kurioje yra prašoma e, žmogiškai apginti moterų teises. Briuselėje taryba sako, kad reikia uždaryti sienas ir neįleisti migrantų. Ir kai kurios valstybės naros iš viso sako, kad moterų musulmonių į teritorijas ES valstybių narių iš vis nereikėtų priimti. Tai apie ką mes kalbame? Taryba taip pat e, kalba apie tam, tikr, tam tikrus kompromisus e, su Turkija ir jeigu um, priimsime vieną migrantą, viena moteris, turės, viena moteris migrantė turės sugrįžti į Turkiją. Tai toks susitarimas tarp ES ir Turkijos turėtų būti neteisėtas, kadangi jis pažeidžia tiek tarptautinę, tiek ES teisę. Ir tikrai neturėtume su tuo taikytis. O taip pat. Atsiprašau, negirdėjau, ką sakėte. Jūs jau kalbėjote vieną minutę, negalėčiau, negaliu daugiau suteikti jums laiko. Kita? Kita kalbėtoja, ponė Rantke, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, komisarė, prieš 150 metų juodaodės feministės e, labai aiškiai pabrėžė, e, kokią, kokiu trūkumu turi kova e, už moterų teisės. Ir tai apėmė juodaodės e, moteris ir e, lesbietės moteris ir e, visas kitas. Ir šiandieną mes kalbame apie patriarchalinį smurtą, smurtą prieš moteris. Kai kurios moteris, kai kurie parlamentarai nenori pripažinti, kad taip yra. Mes kalbame apie ES kelius šimtus tūkstančių moterų, kurios ir pačios yra pabėgėlės. Ir atrodo, kad dešin, dešinieji šiame parlamente nori atskirti moteris europietės, kurios nusipelnė para, apsaugos, o kitos kur, ir kitas, kurios ne. Ir e, parlamentas turi susitarti. Žmogaus teisės yra universalios ir jos e, neapsiriboja nacionalinėmis sienomis ar religiniais e, apribojimais ar etniniu pagrindu. Mes turime apsaugoti ne tik pabėgėlės moteris, tačiau taip pat ir turime stiprinti feminizmo sklaidą Europos Sąjungoje. Ačiū. Dėkoju. Kita kalbėtoja ponia Margaret Parker. Pusantros minutės. Dėkoju. E, jeigu Junktinė karalystė galėtų tinkamai e, kontroliuoti migraciją, mes tikr, taip kaip Australija, mes galėtume tikrai atskirti tikrus pabėgėlius, e, tuos, kurie kenčia nuo persekiojimo. Į Junktinę karalystę kasmet atvyksta 300 tūkstančių žmonių ir tai yra tikrai didelis susirūpinimas. Mes turime atskirti tuos žmonės kuriems tikrai reikia apsaugos ir patikrinti, ar tikrai žmogus neturi jokio nusikal, nus, jokios nusikalstamos praeities. 2015 e, metus į ES atvyko 2 milijonai žmonių ir um, kanclerė Merkel sakė, kad visi yra laukiami. Daugelis žmonių per viduržėmio jūrą nukeliauja mirtiną kelionę ir patenka į priekybį žmonėmis e, rankas, praranda gyvybę. E, kaip buvo e, sakyta, apie 10 tūkstančių vaikų yra dingę, turbūt dauguma jų yra seksualiai išnaudojami. Į Europą atvyksta e, daugybė žmonių e, su skirtinga, praeit, skirtinga praeitimi ir skirtingu. Mm, E, skirtingo, e, priklausančių skirtingiems sluoksniams. Dėl mūsų pačių moterų e, saugumo ir mūsų gerovės mes turime palikti ES ir atsakyti šitų ES politikos krypčių. Kita kalbėtoja, ponė Bonano, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau perskaityti kai kurios e, dalykus, kad netrodyčiau, kad mano pasisakymas netrodo labai banalus. E, kai moteris verkia, Dievas skaičiuoja jos ašaras. Yra taip pat pasakyta, kad moteris e, yra atsiradusi iš Adomo šonkaulio. Yra ir kitų. Moteris yra lygi, palyginus su vyrais. Aš e, manau, kad turėtų būti mažiau veidmainiavimo ir daugiau rimtų, konkrečių dalykų, dalykų, į kuriuos turėtų atsižvelgti musulmonai, juos išmokti greičiau negu mes. Kita kalbėtoja pane Galpels, e, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Tarptautinę moters dieną mes kalbame apie smurtą prieš moteris ir migrantės. Neabejojame, kad moteris ir vyrai bėga nuo karo ir persekiojimo, tikėdamiesi gauti, rasti geresnį gyvenimą Europoje ir tai yra ilga kelionė, per kurią jie pati, e, gali patirti ir smurtą ir patekti nusikaltelių rankas. Ir be abejo, tos moteris ir vaikai susiduria su daug problemų. Mes turime labai daug ką nuveikti, pavyzdžiui, užtikrinti tinkamą priežiūrą, globą, e, būstą. EPP pateikė savo alternatyvę rezoliuciją, nes Mes negalėjome e, sutikti sutikti su tuo pranešimu. Čia, manau, ir pranešėja viršijo savo kompetenciją ir sprendžia tuos klausimus, kurie nėra moterų komiteto kompetencijos srityje. E, Prieglopstis, šeimos e, suvienijimas, migracija nėra tie dalykai, kuriuos reikėjo čia koncentruotis. Mes e, galėjome koncentruotis į maitinančias ar besilaukiančias moteris. Tai tikrai problema. Mes e, matome, kaip buvo viršytos kompetencijos. Ir tokia yra e, problema. Mes, ne, mes norime rasti kitą sprendimą ir mes raginame kolegas paremti mūsų rezoliucijos projektą. Dėkoju. E, kita kalbėtoja, ponė Neuchel, socialdemokratų vardu. Gerbiami kolegos. Pirmiausia, labai dėkoju poniai Hannibal už tai, kad šitas pranešėjas yra e, labai geras pagrindas. Mes iš esmės kalbame apie moteris pabėgėlės. Ir tiek ir moteris, tiek vyrai pabėgėliai susiduria su daug problemų. Visų pirma, jie alksta, e, jie neturi jokių perspektyvų ir e, kenčia kūnišką nemalonumą. Ir visą tai turi išgyventi ir vyrai, ir moteris. Tačiau moteris susiduria su papildoma neigiama realybė. Labai Labai dažnai jos e, būna su vaikais, yra besilaukiančios ir labai dažnai e, jos bėga iš savo tėvinės dėl e, smurto rizikos. Ir bėgdamos jos ir toliau patiria diskriminavimą, smurtą ir taip pat patiria smurtą iš tų, kurie padeda ir iš vyrų tose šalyse, į kurias jie, jos bėga. Ir jos sumoka ne tik pinigais e, kontrabandininkams, bet ir kūniškai. Ir būtent šią dieną, tarptautinę moters dieną, svarbu tai paminėti. Jos moka ir pinigais, ir e, išprievartavimu. Ir e, jų mažos dukteris lygiai taip pat susimoka. Ir mes visi tai žinome žino, būdami čia, mes žinome, kad moteris sumoka labai didelę kainą bėgdamos ir jos e, turi ypatingą atsakomybę tiek moteris, tiek vaikai. Jo, joms reikia palaikyti. Pone um, Julie Garling. You, Madam President. Dėkoju, ponė pirmininką. Niekas nepasirenkia būti pabėgėlių. Niekas nenori būti prieglaušio prašytojai. Jokia moteris nesugalvos leistis į kelionę, kurią jos gali sumokėti savo gyvybę, taip pat dėl smurto būti išskirto su savo vaikais, pavyzdžiui. Ir aišku, moteris, e, kurios yra bėgiančios, e, turime joms užtikrinti saugumą ir taip pat apsaugoti juos nuo išžaginimo, smurto. Tačiau, aišku, šis klausimas e, yra dar labai opus, kadangi turime skirti joms ir finansinę paramą, taip pat ir teisinę apsaugą. Dėl to mano frakcija e, palaiko APP rezoliuciją, kadangi tai e, pabrėžia mūsų parlamento ir mūsų komiteto atsakomybę, bet taip pat norėčiau padėkoti poniai Hannibal, suprantame tą politinę valią ir norą e, e, pareikšti šį pranešimą ir tikrai nebalsuosime prieš jį. Dėkoju. Kita, kita kalbėtoja, ponia Vikstrom. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau labai padėkoti ponai Mary Hannibal ir noriu užduoti labai svarbius klausimus, kurie susiję su prieglopščiu. Kai yra kontroliuojamos išorės sienos, yra lengva pamiršti tos žmonės, kurie stovi už šitos sistemos, tačiau um, kyla papildomų problemų būtent moteriams. Ir mes turime pasirūpinti, kad um, Mes, mes dabar matome, kad konservatoriai čia per plenarinę sesiją nori e, sužlugdyti šitą pranešimą. Ten yra tikrai daug kas susijęs su moterimis. Ir m, neįsivaizduoju, moterų, tapnai moterų dieną mes e, bandome nuneikti e, tokias teises kaip teisė į sveikatą ir panašiai. Mes turėtume pasiūsti aišku signalą, turėtume padaryti visą, ką galime, kad e, nepalūštume. Dėkoju, pona, ponas Stefan Ek. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Šiandieną e, mes e, diskutuojame tuo metu, kai Balka, Balkanų sienos nėra atviros ir dešinieji ekstremistai kriti, e, išsako didžiulę kritiką. E, smurtas ginklais prieš moteris ir vaikus tikrai netinka. Tai nėra europietiška idėja. Europa turi parodyti solidarumą su moterimis ir vaikais ir atverti joms sienas ir jas čia palaikyti, pasilaikyti, pasilikti. Ir ponios ir ponai, šiame parlamente mes kovojame mes e, dabar esame įsiskolinę Europai ir žmoniškumui. Mes turime padaryti visą, ką galime, kad toliau eitume į priekį kaip Europa. Ačiū. Dėkoju, ponia Haidė Hautelė, vieną minutę. Kiitos, arvoisa puhemies. Haluaisin myös... Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisirinkti prie tų, kurie padėkojo e, poniai Hannibal už jos tikrai tokį išsamų pranešimą. Ir aš tikrai suvokiu tai, kad kai kurie galbūt uh, E, žmonės jaučia, kad galbūt tas e, pranešimas yra šiek tiek peržengę savo kompetencijos ribas, tačiau moterų teisės yra toks visuotinai suvokiamas dalykas ir mes turime taip pat galvoti apie e, tai, ką moteris patiria, apie tą smurtą, taip pat apie grėsmės. Moterims turi būti užtikrintos tos paslaugos, kurios, kurių joms reikia. Ir aišku, yra e, reprodukcinės veikatos paslaugos, kurios yra labai svarbios ir jos yra suteikiamos e, tik moteriams, kadangi e, jos yra tam ir skirtos. Dėl to turime ginti pažeidžiamas grupės ir moteris pabėgėlės yra tokia specifinė grupė. Kita kalbėtoja Angela Keniblė. Viena... Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Gerai, kad šiandieną taptų ne moters diena, Mes kalbame apie migrančių situaciją, tačiau lygiai taip pat būtų buvę, jeigu šiandieną ryte būtume kalbėję apie socioekonominę Europos moterų padėtį. Nes daug kas, kas yra taikoma moterims, migrantėms ir prieglošių prašytojams, tą patį turėtume užtikrinti visoms Europos moterims. Pirmiausia, smurtas prieš moteris yra visiškas tabu, seksualinis priekabiavimas moterų atžvilgių ir taip pat prievartavimai, e, smurto panaudojimas, turi būti, bu, už tai turi būti baudžiama ir e, persikėjama baudžiamąją tvarka. Svarbu užtikrinti ir aukų apsaugą. Mm, ne, be to, aš manau, kad labai svarbu užtikrinti, jog nebūtų kontrabando žmonėmis ir kovojama su priekyba žmonėmis. Tai, e, aišku, pirmiausia taikoma migrantėms, tačiau ir daugeliu kitų moterų Europoje. Nežinome, kad yra priverstinė e, prostitucija jį klesti. Ir mes visi čia turbūt sutarėme. Uh, Aš tikiuosi, kad mes dabar išnaudosime e, galimybę e, per ES ir Turkijos viršūnių susitikimą ir bus sprendžiama, kaip kovoti su nelegalia migracija. Galbūt pateiks, e, pateiks, bus pateikti aiškus konkretus pasiūlymai. Aš dėkoju už dėmesį ir tikiuosi kad mes, aš aišku, pa, tikiuosi, kad jūs palaikite ir mūsų e, frakcijos alternatyvi rezoliuciją. Toliau, dabar e, ponas Panseri, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmin, pirmininkė. Jeigu dabar atsiribotume nuo e, įvairių idiotiškų pareiškimų, kuriuos girdėjome iš nacionalistų ir ekstremistų, e, tai e, reičiau pasakyti, jog dabar pabėgėlių krizės sprendimas parodys, ar iš tikrųjų Europos projektas dar gyvas ir ar mes dar remiamės tomis vertybėmis, kuriamis buvo remiamasi kuriant Europos Sąjungą. Čia kalba sukasi apie žmogaus orumą ir nesugebėjimas spręsti migracijos krizę gali baigtis, gali užbaigti Europos projektą, tai gali būti jo pabaiga ir laisvo judėjimo pabaiga. Moteris ir vaikai visame šiame kontekste, tai yra moteris vaikai pabėgėliai, yra labai pažeidžiami. Daugelis moterų e, kurios bėga į Europą, yra e, prekybo žmonėmis aukos, seksualinio e, eksploatavimo aukos. Todėl visos valstybės narės turi e, ratifiku, pasirašyti ir ratifikuoti Stambulo konferenciją. Tuo būdu bus atsižvelgta į ryčių aspektą, apibrėžiant pabėgėlio statusą bei taikant atitinkamas procedūras, kaip ir rašoma pranešime. Dabar Europos vadovai turi parodyti, jog gali žiūrėti toli į ateitį, gali įtvirtinti tikrą solidarumą, užtikrinti tinkamas prieimimo sąlygas, užtikrinant ekonominės ir e, socialinės to prieimimo sąlygas. Turime ryštingai eiti šito keliu. Dėkoju. Arme Gerikė, vieną minutę. Ne. Dėkoju, pirmininkė. Tai šiandieną mes kalbame apie migrančių padėtį Europos Sąjungoje. Daugelis kolegų e, sėdi prie, taip sakant, žalio stalo. Ir e, Vokietijoje dar kartą mes turime pasižiūrėti už e, e savo e, sienų, už savo namų ribų. Ir Jungtinė karalystė E, per pastaruosius metus e, priėmė 166 e, Sirijos pabėgėlius. Viskas tvarkoj, tačiau Vokietija, ne, neaiškinkite jums, kaip Vokietija turi elgtis su pabėgėliais. Per 2015 metus mes e, priėmėme apie pusantro milijono pabėgėlių. Italija, Graikija e, prisima labai daug atsakomybės už tai. Tai yra e, europinė ir globali problema. Ir vakar aš aptariau jūsų pranešimą. Atsakymas yra vienas. Ar apskritai yra kažkoks pabėgėlių paketas? Ir aš siūlyčiau kad mes pritartume alternatyviai EPP rezoliucijai. Ačiū. Toliau Jody Sebastio, pusantros minutės. Gracias, señora presidenta, señora komisarija. Quiero... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę Honeyball už jos e, drąsų pranešimą. Moteris, pabėgėlis nukenčia dviejopai dėl įvairaus smurto prieš jas. Šis klausimas yra nagrinėjamas ne tik tai Europos parlamento. Ar Europos taryba bus toks nuomonės kaip ir mes, ar valstybės narės taip pat, e, nes po to gėdingo sandorio su Turkija valstybės narės galbūt apskritai uždarės savo sienas. Noriu priminti jums kai ką. 30, 1939 metais Šveicarė Edinburg Prancūzijos e, pietuose įkūrė e, specialų centrą moteriams bėgančiams nuo Franko režimo, nešioms moteriams. Gelbėjo moteris ir vaikus nuo, nuo, nuo mirties, nuo skurdo. Ir ten taip pat paskui buvo priimamas moteris bėgančios nuo nacių režimo. Mes patys, europiečiai, buvome pabėgėliai prieš kurį laiką, bet kur mūsų atmintis, kur mūsų solidarumas? Pone Koraca Bild, pusantros minutės. Vis daugiau prieglapšio prašytojų atvykstančių Europoje yra moteris ir vaikai. Labai dažnai moteris yra vienos su savo vaikais, jos tampa seksualinio e, išnaudojimo smurto aukomis. Ne, netgi ir tada, kai jos pasiekia Europą, jos nėra saugios. Mes turime užtikrinti tinkamą sanitarinę sąlygas, prieigą prie sveikatos, e, reprodukcinę sveikatą toms moterims, kurioms to reikia. E, ir Taip pat turime užtikrinti tinkamas prieglopščio ir prieimimo sistemas, e, saugius centrus moteriams ir vaikams. Moteris patyrė didžiulę e, traumą. Tos moteris, joms reikia psichologinės pagalbos. Mes bendrai sutarėme, kas yra prekyba žmonėmis ir e, prieglopščio prašymas, taip pat kas yra smurtas. Dabar mums reikia priemonių siekiant gerai nustatyti aukas, taip pat užtikrinti prevenciją. Vaikams reikia tinkamos prieigos prie švietimo, vaik, e, merginoms mokyklos ir švietimas reiškia e, geresnę e, ateitį, taip pat reikia joms užtikrinti geresnė prieiga pabėgėliams moteriams prie darbo vietų, taip pat švietimo paslaugų, nes tai yra pagrindinis integracijos veiksnys. Šiandien, tarptautinę moterų dieną, mes galime pasakyti moteriams ir vaikams bėgančioms nuo karo, jūs nesate vienos. Europa yra saugumas. Ir dėl to kalbėkime apie orumą ir saugumą savo diskusijų metu. Dėkoju. Dėkoju, pane pirmininkė, kolegos. Dėl to, kad dabar trūksta laiko, pirmiausia, turiu pasakyti porą dalykų. Dabar nepriimsiu jokių klausimų pagal melinosios kortelės procedūrą ir taip pat nebus įmanoma uh, spontaniškų pasisakymų organizuoti. Kolegos, uh, mes visi kalbėjome per ilgai, todėl mes nebeturime laiko. Uh, e, 12.30 pas mus atvyksta uh, svečias ir paskui turėsime 15, uh, minučių, 5, 50 minučių balsamui ir dabar noriu suteikti žodį uh, Kristin uh, Reboldaluang pusantros minutės. Šią tarptautinę moterų dieną mes galvojame apie moteris pabėgėlės, kurios bėga į Europą nuo karo, kurios yra labai pažeidžiamos, jų kritinė padėtis e, reikalauja, kad ES atsižvelgtų į lyčių aspektą, apibrėžiant e, pabėgėlio statuso suteikimą. Aš pritariu Honibol e, pranešimui, kur yra kalbama apie moterų teisų užtikrinimą, daug moterų nukenčia nuo e, įvairių e, problemų, jos yra eksploatuojamos, e, yra prekybo žmonėmis aukos, patiria smurtą. Sprendžiant šitas problemas turi būti bendradarbiavimą glaudžiau Europos Sąjungoje. Mes taip pat norėtume, kad valstybės narės nebesulaikytų moterų ir vaikų, kurie yra patyrę įvairų smurtą, nes tai dar labiau padidina jų traumas. ES turi suteikti ypatingą, teikti ypatingą dėmesį į tas pabėgėlio, e, į tas e, prieglapščio prašytojas, kurios priklauso seksualinėms e, mažumoms. Moterims ir mergaitėms pabėgėliams turi būti taikomos specifinės prieimimo sąlygos, kad būtų užtikrinamas žmogiškumas. Apgailės tautina, kad yra tam tikrų e, politikų, kurie priešinasi e, šioms nuostatoms. Ponas Stevens, vieną minutę. Kolegos, gero, geri ketinimai šio pranešimo, man atrodo, visiškai nepasiteisina, kadangi reikėtų galvoti apie tokią situaciją, kurioje atsiduria moteris pabėgėlės. Joms reikia užtikrinti pabėgėlių centruose atskiras patalpas, ypač toms, kurios keliauja vienos, kurios keliauja su vaikais Mes turime kovoti su žaginimu, taip pat smurtu prieš moteris ir vaikus. Tačiau kyla klausimas, ar atvirų durų politikos kryptis tikrai padės e, išspręsti šią problemą. Mes turime suteikti pagalbą Bet ar tą turime padaryti dėl to, kad moteris yra moteris, o kaip dėl nediskriminacijos principo? Kodėl mes neatskiriame tų, kurios bėga nuo karo bei persekiojimo, nuo tų, kurios yra tiesiog ekonominės pabėgėlės? Taip pat nepilnamečiai neturėtų būti sulaikomi ir tai yra pasakyta pranešime. kalbėtojas kalbanį be mikrofono. Atsiprašau, bet jūsų laikas baigėsi. Kitas kalbėtojas, e, ponas Kristoforų. Šiandien švenčiame Tarptautinę moterų e, dieną. Tačiau mes, kaip Europos parlamentas, turėtume siūsti e, štokią žinę. Ką mes pasakysime šią dieną? Bet tai, ką pasakysime, tai taip pat turėtų būti įgyvendinta. Puikiai iniciatyva, kad būtent šią dieną skiriame diskusijoms apie moteris pabėgėlės, kadangi būtent šiandien e, susidurėme su tokia situacija, kai labai daug moterų pabėgėlių bando išgelbėti savo ir vaikų, savo gyvybės ir taip pat e, patiria e, didžiulį smurtą. E, jos bėgo nuo karo ir smurto, jos e, kovoja tą kovą, kad išgyventų. Ir taip pat turėtume prisiminti ir Graikijos moteris, e, kurios patiria gėdą, E, taip pat e, mes turėtume nugriauti tas e, sienas, kurios egzistuoja ir apsikinkluoti taip pat kantrumu ir tolerancija. Taip pat turėtume prisiminti ir Kipro moteris, kadangi Kipro moteris yra irgi pabėgėlės. Jos yra vienintelės europietės pabėgėlės kurios kovoja, e, kad sugrįžtų į savo namus po 40 metų okupacijos. Jos kovoja ir bando gyventi oriai. Būtent dėl to Europos parlamentas turėtų e, pagerbti tas moteris, kurios 42 metus bandė e, sugrįžti namo ir užtikrinti tinkamą apsaugą savo vaikams. Dėkoju statistika teigia, kad moteris ir vaikai e, sudaro 40 e, procentų visų prieglapšio prašytojų 15 metais. Tačiau propaganda mus bando įtikinti kitaip ir parodyti, kad iš tiesų mes e, e, priemėme daug daugiau vyrų, kurie yra to amžiaus, kurie gali eiti į karą, nei moterų ar vaikų. Bet aš nenoriu uh, čia kalbėti apie tai. Prisiminkime e, taip pat Serbijos kaimus, Irako kaimus. Didžiausia vis tiek našta tenka ne e, tiems pabėgėliams karo metu, bet tie, kurie kovoja vietoje. Mes čia kalbame atvirų durų e, politiką, bet nekalbame apie prieglopščio politikos priemonės mes taip pat turėtume nesinaudoti e, pabėgėlių e, situaciją. Nekalbu apie e, atvir, visiškai atvirų durų politiką, bet nenoriu, kad tos durys būtų ir uždarytos. Ponas Zemfeld, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Moteris ir vaikai, kurio bėga nuo smurto, šiandien išgyvena didžiulę traumą ir taip pat siaubą. Tačiau taip pat būtent e, nuo to jie ir jos bėga. Ir labai dažnai tą netgi sutinka, netgi ir Europos Sąjungoje. Ir aš tikrai suprantu tuos reikalavimus, kurie yra išdėstyti šiame pranešime, nebūtinai galbūt visiems pritariu, bet jaučiu, kad turime galvoti apie e, šį paradoksą ir suvokti, kodėl jis egzistuoja. O jis egzistuoja, kadangi labai dažnai tradicijos, principai, e, religiniai įsitikinimai valstybėse narėse yra labiau vertinami nei ES teisė arba prilyginami ES teisės aktams ir yra toleruojami. Bet būtent svečiai turi laikytis priimančiųjų taisyklių ir įstatymo net virkščiai. Ir dėl to, taikydami demokratijos taisyklės, pilietinės visuomenės vertybės, turėtume jas taikyti visiems, kurie atvyksta į mūsų žemyną kaip svečiai. Taip pat turėtume, kad visi, visos valstybės narės pasirašytų Europos tarybos Stambulo konvenciją. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas e, Tomas e, Sedovski, pusantros minutės. Dėkoju. Pirmininkė, vicepirmininkė, už tai, kad gerai ištarėte mano pavardę. Komisijos nary, kai kalbame apie pabėgėlius, labai dažnai įsivaizduojame 20-30 metų vyrus, kurie atvyksta į Europą rizikuodami savo gyvybę, kad pasiektų e, savo svajonės ir gyventų turtingai, e, taip kaip gyvena ES e, piliečiai. Tačiau tik nedaugelis suvokia, kad dabar Graikijos, Makedonijos prie Graikijos Makedonijos sienų pusė tų pabėgėlių yra moteris ir vaikai ir jie patiria diskriminaciją. Val... Kai susitiko valdžios institucijos e, e, dažnai e, joms yra netgi grasinama, grasina vyrai ir tas vyksta vis dažniau ir dažniau. Ir į tai reikia kažkaip reaguoti. Aišku, šis pranešimas e, yra pilnas gerų ketinimų. Gaila, kad Europos parlamentas ne visai jam pritarė, e, gaila, kad e, jis buvo blogai panaudotas. Ir visa tai, aišku, visiškai neturi nieko bendro su dabartinė moterų padėtimi Europos Sąjungoje. Manau, kad tai turėtume pasmerkti. Dėl to norėčiau palaikyti EPP e rezoliucijos e, projektą e, kaip alternatyvų pasiūlymą. Dėkoju. Kaip jau ir sakiau, dėje nebėra daugiau laiko, prašau žodžio procedūrai, kadangi tuoj kalbės E, jungtinių tautų pabėgėlių komisaras, tačiau e, norėčiau dar kartą suteikti žodį komisijos nariai. Pone pirmininkė, kadangi e, nėra laiko ir jau daug ką e, norėjau pasakiau savo pradinėje kalboje, norėčiau vis dėlto padėkoti Jums už komentarus ir diskusijas ir patikinti, kad Europos komisija yra pasirengusi dėti visus pastangas tam, kad e, visų veiksmingų priemonių būtų įmamasi siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas visų pažeidžiamų asmenų atvykstančių į Europos Sąjungą ir kad atitinkamos priemonės būtų įtrauktos į mūsų teisės aktus ir į visas e, kitas procedūras, ar tai būtų Stambulo konvencija ar prieglopščio sutikimo procedūra. Ačiū komisijos nariai, dabar pranešėjai Mary Honibal žodis dviems minutėms. tiesų mes Europoje gyvename pakankamai pasiturinčiai, pakankamai gerai, todėl yra nemažai pabėgėlių, kurie mano, kad turi palikti savo namus artimuosius tam, kad e, išvengtų tų kančių, tačiau jie negyvena tokiamis geromis sąlygomis kaip mes ir niekas nepalieka namų, jeigu nėra priverstas to daryti. Puikiai žinome, kad uh, pabėgėlės moterys e, turi tam tikrų kitokių poreikių, kurias pabrėžia nemažai kolegų. Aš balsavau prieš Europos Liaudės partijos rezoliuciją, kurioje yra ženkliai susilpinamos nuostatos e, įtrauktos e, į mano rezoliuciją dėl moterų pabėgėlių teisių. Europos liaudės partijos rezoliucijoje nepasisakoma už paramą nešioms moteriams šeimų susivienimą, tai yra pagrindinės teisės, taip pat parama smurto patyrusioms moteriams bei būtinybė suteikti tam tikras teisės ir priežiūrą Vaikams, kaip minėjau, moterių teisės yra universalios Europos Sąjungos istorijoje, moteris nuolat būdavo remiamos ir mes turime tas pastangas tęsti, todėl prašau balsuoti už mūsų pranešimą. Ačiū, diskusiją šio klausimu baigiame. Balsavimas vyks šiandien ir dabar posėdis yra trumpam nutraukiamas.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 Gerbiami ponios ir ponai, prieš e, pratesdamas posėdį norėčiau Jums pranešti, kad e, esame visi labai sukristi Bertas Kaserės Hondūro kovotojų žmogaus teisės mirties. Pone Kaserės buvo puikus pavyzdys daugeliu rodžiusi, kaip pasitelkus drąsą galima kovoti už e, Hondūrą čia buvių teisės. Pone Kaserės buvo daugeliu parlamento narių pažįstama asmeniškai, su daugeliu iš mūsų ilgai ir glaudžiai bendradarbiavo, Europos parlamentas griežtai smerkė šį jos nužudimą ir ragina Honduros, Honduro vyriausybę dėti visus pastangas, kad šis nusikaltimas būtų ištirtas ir jo vykdytojai užsakovai patraukti atsakomybin ir nubausti. Taip pat mes turime dėti daugiau pastangų, kad e, apsaugotume kovotojus už žmogaus teisės tokius kaip ponė Kaseris ir aš tikiuosi, kad šis nužudimas tik tai dar labiau sustiprins kovą už žmogaus teisės, pirmiausiai Hondūre, kur daugelis žmonių yra pauko savo gyvybės šioje kovoje. Aš manau, kad visi mes, tie, kurie pažinome ponę Kaserės, jos nepamiršime. Gerbiamas Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisarė, ponia Grandi, mėly kolegos, šiandien kovo 8 dieną Europos parlamentas, kaip ir kiekvienais metais plenarinėje sesijoje mini tarptautinę moters dieną. Tačiau šiais metais ta diena yra daugeliu atžvilgių kitokia mes esame patekę į didžiausią pabėgėlių migracijos krizę po antrojo pasaulinio karo. Todėl savaime suprantama ir manau, kad logiška, kad šią 2016 kovo 8 ypatingą dėmesį turime skirti toms moteriams, kurios labiausiai kenčia nuo šios krizės, nes nuo vasario mėnesio moterų ir vaikų skaičius e, atvykstančių į Europą tarp pabėgėlių tampa didesniu nei vyrų. Ir mes puikiai žinome, kad moterims grėsia ypatingi pavojai ir jos patiria įvairaus pobūdžio iššūkius kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną mes gauname dramatiškos informacijos apie moterų diskriminaciją, žeminimą, orumo pažeidinėjimus ir pagrindinių žmogaus teisų nepaisimą jų atžvilgių. Kadangi tūkstančiai e, gyvena perpildytose pabėgėlių stovyklose ir nežino, ar atsivers jiems geresnio gyvenimo galimybės ir sąlygos, Taigi mes turime ryštingai kovoti prieš bet kokias smurto formas moterų atžvilgių tiek jų gimtosiose šalise, tiek e, keliaujant pabėgėlių migracijos keliais, tiek ir e, atvykus į savo tikslo šalis, nes e, šiame kontinente daugelį dešimtmečių moteris ryštingai kovojo už savo teisės, kaip pavyzdžiui, pirmoji Europos parlamento pirmininkė Simon Veil, būtų tik tai viena pavardė iš mūsų pačių tarpo. Aš puikiai suprantu, kad šių moterų kovos palikimas tikrai nėra amžinas ir apskritai nieko nėra amžino, todėl mes turime kiekvieną dieną iš naujo kovoti ir ginti žmogaus moterų teisės. Todėl džiaugiuosi, kad mūsų posėdėje, nelinėme posėdėje dalyvauja Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaras Filipos Grandis. Jums dabar suteiksiu žodį. Pone pirmininkė, dėkoju už tai, kad priemėte ir mane šiandieną čia. Man tenka didelė garbė šiandien kartu su jumis paminėti Tarptautinę moters dieną ir pakalbėti apie tai, turint omenyje jungtinių tautų pabėgėlių organizacijos perspektyvą. Gerbiami parlamento nariai, ponė pirmininkė, praeitais, praeitą mėnesį lankiausi Graikijos lesbo saloje, kur mačiau Graikijos e, gelbėtojus, kurie gelbėjo pabėgėlius. Tuo laivu plaukė 200 žmonių, dauguma buvo moterys su vaikais. Kai kurie iš tų vaikų buvo tikrai labai maži, buvo daug pagyvenusių ir keli sergantys žmonės. Kai jie išsilaipino, aš su keliais iš jų pasikalbėjau ir jie man pasakojo savo istorijas, pasakojo uh, nuo kokių konfliktų jie bėga Sirijoje ar Afganistane, su kokiais pavojais susidūrė kelionės metu ir kaip nerimauja dėl ateities. Jie buvo tik vienas iš daugelio šiandienos krizės pavyzdžių. Daugiau nei 60 milijonų žmonių visame pasaulyje buvo priversti bėgti. 42 500 žmonių buvo priversti pabėgti, yra priversti pabėgti iš namų kasdien. Pusė tų žmonių yra moterys. Ir nors didelė dauguma tokių perkeltų, bėgančių žmonių, tai yra 86 procentai tokių žmonių, gyvena kituose žemynuose, tačiau Europa dabar irgi mato rekordinius pabėgėlių ir migrantų skaičius žmonės, kurie e, išsilaipina Europos krantuose. 15 metais milijonas žmonių atvyko į Europą, bandydami kirsti viduržėmio jūrą siaubingais laivais. Mes visi matėme baisius vaizdus, kaip Graikijos paplūdimiuose yra daug išmestų gelbimosi lėmenių, tų, kurie išgyveno. 3700 žmonių neįveikė tos kelionės. Tai rodo, kad mes nesugebame deramai išspręsti šios problemos. Ir šiandieną 138 tūkstančiai pabėgėlių ir migrantų atvyko į pietų Europą visuomenės vertinimu. Dažnai visuomenės nuomonė visuomenė mato dažniausiai jaunus žmonės, kurie ieško darbo Europoje. Na, o šiandieną Tarptautinės moters dienos proga aš norėčiau pasakyti, kad du trečdaliai tų žmonių yra moterys ir vaikai. Išaugo jų skaičius 41 procentų nuo praeitų metų. Pavyzdžiui, Fatima bėgo iš nuo karo Sirijoje, ji buvo Samoso saloje išlaipinta, ji buvo sužeista, susidūrė su didžiuliais išgyvenimais, įkentėjo nuo smurto, kurį patyrė iš vyro, su kuriuo keliavo, ji buvo paguldyta į ligonę ir ten sužinojo, kad jos vyras ją ir savo jauną mo, e, dukrą patikėjo vyram, vyrui, kurio ji nepažinojo, kuris turėjo ją pervežti saugiai į Europą. Ir tos kelionės metu tas vyriškis atėmė iš jų visus kelionės dokumentus, mobilius telefonus ir pinigus. Jis pasinaudojo Fatimą ir neleido jį susisiekti su savo vyru. Taigi Fatima yra tik viena iš tūkstančio moterų ir mergaičių, kurios bando pačios įveikti tą kelionę, bėgdamos nuo persikėjimo ir smurto ir galiausiai susiduria su panašiomis kančiomis keliaudamos į Europą, toje vietoje, kur jos tikėjosi, vylėsi surasti prieglopstį. Dauguma tokių nusivylusių, desperatiškų žmonių e, bando keliauti į Europą, į vietą, kur e, yra priimami pabėgėliai, kur vyroja demokratija ir žmogaus teisės. Ir kai kurie pasirenka kitą alternatyvą, pasinaudoja e, priekeivių paslaugomis ir tuo labai rizikuoja. Aš norėčiau priminti vieną faktą, kuris dažnai yra ignoruojamas. Dauguma žmonių, kurie atvyksta į Europą, 88 procentai atvyksta iš dešimties valstybių, kur daugiausiai yra pabėgėlių. Tai yra Sirija, Afganistanas, Irakas, bet taip pat Eritreja ir Somalis. Ir Tai yra pabėgėlių judėjimo maršrutai ir tų pabėgėlių skaičius smarkiai auga. Kaip sakiau, dauguma tų moterų keliauja be vyriškių ir mes matome nemažai e, besilaukiančių moterų arba moterų su mažais kūdikiais atvykstančių į Europą. Ir dabar Junktinių tautų studija parodė, kad 80 procentų pabėgėlių atvykstančių į Graikiją yra šeimos, su, kur yra tik moterys be vyrų ir kaip ir Fatima, tokios moterys vaikai susiduria, susiduria su seksualiniu išnaudojimu, kai tie pa, priekeiviai be skrupulų e, jomis pasinaudoja. Jos turi apsistoti tose vietose, kur iš vis nėra jokio saugumo, pavyzdžiui, parkuose, e, traukinių arba autobusų. E, stotelėse, stotyse. Graikijoje matome, kad vis daugiau yra pleistų e, migrantų ir pabėgėlių, apie 35 tūkstančiai Taip yra dėl to, kad vakarų Balkanuose buvo uždarytos sienos ir jie negavo galimybės keliauti į buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Tai turi tiesiog nesitakos moteriams ir mergaitėms, kurios neproporcingai nukenčia ir nuolatos yra e, susitirę su lytiniu smurtu. Mes su partneriais turime paremti vietos valdžios institucijas visose tose vietose, kad prieimimo sąlygos būtų geresnės, kad būtų suteikta parama tiem žmonėms. Reikia ir imamės priemonių, kad būtų sumažinta rizika e, ir kad būtų padėta moterims. Daugelie tranzito vietų ir prieimimo centrų yra atskiros patalpos moteriams ir vaikams. Kartu su Raudonoju kryžiu, kitomis organizacijomis mes 20 šeimų vaikų paramos centrų įsteigėme, tai yra taip pat mėlynieji centrai, kur suteikiama parama vaikams ir moteriams, kad ten, ten suteikiama visa reikiama informacija ir, ir parama. Tokio, tokiais būdais pažeidžiami vaikai ir moterys susilaukia šiek tiek paramos ir sumažinama yra jų išnaudojimo rizika. Tačiau, gerbiami parlamento nariai, reikia daugiau veiksmų, reikia ne tik reaguoti humanitariniu lygmeniu humanitarnės pagalbos lygmenių. Kitose šalyse kurių priemonės yra labiau ribotos nei Europoje, susiduria su dar didesniais žmonių srautais, kurie yra priversti bėgti iš namų. Šioje salėje kreipėmės į visas valstybės, kad jos elgtųsi su pabėgėliais atitinkamai ir nekarta buvo kreipiamasi į tas valstybės. Ir dabar tokie kreipimais yra aktualūs ir Europai. Ir uh, Su tokiomis e, situacijomis susitvarkyti įmanoma ir, kaip matėme vakar, ES valstybių vyriausybių vadovai susitiko su Turkija, kur aptarė ir migrantų pabėgėlių problemas. Mes nedalyvavome tuose pokalbiuose ir suprantame, kad tos diskusijos vis dar dėl detalių vyksta, bet reaguodamas į tai aš esu sunerimęs dėl to, kad jeigu bus susitarta iš vienos valstybės perkelti žmonės į kitą, neužtikrinant apsaugos priemonių, tai gali sukelti, pagal tartutinę teisę, tai gali dar labiau pabloginti situaciją. Prieglopšio prašytojas turi būti sugražinamas į trečiąją šalį tik tuo metu, jeigu atsakomybė įvertinti prieglopšio prašymą iš esmės prisimama tos trečios valstybės. Prieglopšio prašytojas turi būti apsaugomas nuo sugražinimo ir tas asmuo turi teisę siekti prieglopščio pagal nusistovėjusius tartautinius standartus ir turi turėti visapusišką prieigą prie darbo rinkos, švietimo, visuomenės sveikatos paslaugų ir jeigu reikia socialinės paramos paslaugų. Tokie saugikliai turi būti teisi, teisiškai išdėstyti ir turi būti uh, pagrindiniai orientyrai numatytant bent kokį mechanizmą, kurio pagrindu turėtų būti tvarkomas prieglošio prašymas. Taip pat turi būti nustatomos padintos rizikos kategorijos tų žmonių, kurie negali būti gražinami, netgi jeigu yra tenkinamos išdėstytos sąlygos. Turkija jau maždaug 3 milijonus pabėgėlių turi savo teritorijoje ir labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė pasidalintų šią atsakomybę kur kas plačiau. Mes be jokios abejonės sveikiname bet kokias iniciatyvas, kuriomis skatinami legalūs pabėgėlių prieimimo maršrutai keliai iš visų regiono kaiminių valstybių, ne tik Turkijos ir ne tik Sirijos pabėgėliai į, į trečiasias šalis. Mes tikimės, kad taip ir įvyks ir kad tai bus taikoma taip pat ir kitoms regiono valstybėms, kurios susiduria su didžiuliais pabėgėlių srautais, tai yra Libanas ir Jordanija. Na ir mes reikalaujame, kad valstybės numatytų teisėtus maršrutus pabėgėliams iš Sirijos, kad nereiktų uh, tiem žmonėms kreiptis į prekeivius ir imtis rizikingo kelio. Tai būtų ir perkelimas, ir humanitarinė, humanitarinės pagalba, ir privatus sponsoriavimas, ir taip pat e, galimybė šeimoms susijungti, taip pat būtų studentams numatytos stipendijos pagal darbo jėgos judėjimo sistemą. Ir tokiu būdu Sirijos pabėgėliai galėtų gauti kur kas geresnės sąlygas. Taigi pabėgėlių Jungtinių tautų pabėgėlių tarnyba ketina tai aptarti kovo mėnesį Ženevoje. Valstybės bus kviečiamos imtis konkrečių įsipareigojimų to renginio metu ir mes tikimės, kad apie 10 procentų Sirijos pabėgėlių regione, kurie, kurių dabar yra 4,7 milijono, galės pasinaudoti tokiomis priemonėmis. Aš visgi manau, kad norint tinkamai išspręsti pabėgėlių migrantų problemą Europoje, reikalingas koordinuotas, koordinuota Europos reakcija, pagrįsta solidarumu, politinė lyderystė ir bendra atsakomybė tam, kad būtų galima stabilizuoti padėtį ir suvaldyti žmonių srautus kur kas veiksmingiau. Praeitą penktadienį mes pristatėme praktinių pasiūlymų rinkinį ES ir valstybėms narėms. Tokiu būdu būtų galima geriau pasiekti šių tikslų ir šie pasiūlymai vis dar galioja. Juose daugiausia kalbama apie tai, kad reikia pagerinti e, perdavimo ir registravimo procesą, įskaitant ir perskistimo sistemą Europoje. Yra labai svarbu, kad perskistimo sistema veiktų ir kad būtų numatytos vietos pabėgėliams. Remiant Europos komisiją, už tą parmą esame labai dėkingi, turime taip pat paskatinti ir e, skubos tvarka uh, E, reagavimo galimybės Graikijoje ir turime teikti paramą Graikijos institucijoms. Taip pat mes turime pasimokyti iš klaidų ir pamokų. Labai svarbu, svarbu laikytis kur kas griežčiau bendrų ES prieglopščio sistemos reikalavimų. Netgi tokiais, tokiomis sąlygomis, neįlinėmis sąlygomis labai svarbu iškirsti kelią kančioms ir gyvybių praradimui, kad užtikrintumėme tinkamas saugumo priemonės žmonėms, kurie rizikuoja, ypatingai moteriams ir nelydimiems vaikams. Tai būtų ir, ir gelbėjimo operacijos ir koordinuotos sistemos, bandant padėti nelydimiems vaikams, taip pat priemonės užkirsti kelią ir reaguoti į lytinį smurtą. Mums reikalingas naujas požiūris tam, kad būtų galima sukurti veiksmingą Europos prieglapšio sistemą, ne tik, kad būtų uh, ne tik, kad susitvarkytumėme su dabartinė situacija, bet kad ir daugiau žiūrėtumėme į ateitį. Labai svarbu, kad valstybės narės, kurios yra palei ES išorės sieną, nebūtų vienintelės susiduriančios su neproporcinga našta prieimimo prasme. Tas solidarumas, kuris yra esminis šiandieną Graikijai ir Italijai, gali būti reikalingas ateityje ir kitoms šalims. Gerbiami parlamento nariai, kitą savaitę konfliktas Sirijoje įžengs į šeštuosius metus. Daugiau kaip 4,7 milijono žmonių siekia prieglopščio. 6,5 žmonių yra vietoje perkelti. 6,5 milijono žmonių yra vietoje perkelti. Ir 13,5 milijono žmonių susiduria su humanitarnės pagalbos poreikiais. 4,5 milijono gyvena sunkiai pasiekiamose teritorijose. Matome, kad karo veiksmai vyksta jau dešimt dienų ir tarptinės organizacijos sugebėjo šiek tiek perduoti humanitarnės pagalbos tiems žmonėms, kurie ištisus metus gyvena karo sąlygomis ir nepritekliaus sąlygomis. Nepaisant to, kaiminėse valstybėse, nors vyriausybės ir bendruomenės ištiesė ranką, vis tiek Sirijos pabėgėliai susiduria su baisiomis gyvenimo sąlygomis, gyvendami jau penkerius metus tremtyje. Ir uh, Su Pasaulio banku mes atlikome studiją, neseniai supratome, kad Jordanijoje, Libane 19, 90 procentų Sirijos pabėgėlių gyvena e, palei skurdo ribą. Jie neturi galimybės dirbti ir jau yra išnaudotos visos atsivežtos, e, vis, visi ištekliai atsivežti. Ir 10 milijardų eurų buvo įsipareigota skirti tai veiklai, kuri padėtų pabėgėliams ir primančioms bendruomenėms pagerinti švietimo ir gyvenimo sąlygas. Valstybės dabar privalo laikytis prisimtų konferencijoje įsipareigojimų. Tai yra labai svarbu ir skubu. Mes negalime daugiau vilkinti tų procesų, nes turime stabilizuoti pabėgėlių ir primančių bendruomenių situaciją. Turime pasinaudoti tą galimybę, kuri atsivėrė dabar šiek tiek pristabdžius priešiškus veiksmus Sirijoje. Tačiau Sirija nėra vienintelė valstybė, kuri susiduria su smurtu. 2015 metais smurtas paštrėjo Irake ir per pastarosius dviejus metus 3,3 milijono žmonių buvo šioje šalyje viduje perkelti. 16 procentų žmonių šiandien atvyksta į Europą, atvykstančių į Europą yra irakiečiai ir daugiau nei tis dešimtmečius afganistaniečiai yra irgi vieni iš daugiausiai pabėgėlių, e, dažniausiai e, pabėgėliai. E. Ir matome, kad 2015 metų antroje pusėje išaugo E, konfliktas ir daug žmonių dabar yra perkeltų viduje ir vyksta į kitas valstybės, jų tarpe yra ir daug nelydimų vaikų. Dabar Afganistane 31 iš, 30, 31 iš 34 provincijų susiduria su konfliktais ir 78 8 procentais išaugo pabėgėlių skaičius iš Afganistano. 25 procentai žmonių atvykstančių į Europą yra afganistaniečiai ir daugumai jų reikalinga skubi pagalba. Kaip ir daug kur kitur pasaulyje konfliktai verčia žmonės judėti, bėgti iš namų ir problemos Afrikoje irgi yra nepakankamai sprendžiamos, kadangi matome daug karų ir perkeltų asmenų, pavyzdžiui, Šiaurės Nigerija, Centrinė Afrikos Respublika, Pietų Sudanas, Burundis, čia miniu tik kelias šalis. Afrikos kyšulys e, taip pat yra ta vieta, kur yra daug perkeliamų asmenų, ypatingai Somalio pabėgėlių. Ir e, tos užsitęsusios konflikto situacijos Afrikoje reiškia, kad turime suteikti pabėgėliams daugiau nei minimumą, o kartais suteikime net mažiau nei minimumą, kad jie išgyventų. Daugelį valstybių neturi teisės legaliai dirbti, tai yra visiškai priklausomi nuo labai nedidelės paramos ir pagalbos. Pietryčių Azijoje daugiau nei 43 tūkstančiai pabėgėlių praeitais metais sėdo į priekeivių laivus, dauguma jų žuvo, dauguma ne dėl to, kad nuskendo, kaip matėme viduržėmio jūroje, bet dėl to, kad buvo jie išnaudojami tų priekeivių arba susidūrė su lygomis. Taip pat matome labai specifinių situacijų pietų Amerikoje, kur honduriečiai, gvatemaliečiai irgi susiduria su dideliu e, grupuočių smurtu. Taigi vėlgi tarptautinė moters diena yra galimybė prisiminti, kad dauguma tų žmonių yra moterys ir vaikai. Jie pasinaudoja tradiciniais migracijos e, keliais, keliauja į šiaurę, bet dauguma jų yra pabėgėliai, kurie bėga nuo smurto ir persekiojimo. Pasaulyje yra galybė konfliktų ir masiniai žmonių judėjimai yra realybė. Statydami sienas, tiesdami tvoras, mes neišspręsime problemos. Tokiu būdu tik dar labiau kentės tie žmonės, kurie ir taip jau prisikentėjo uh, labai daug. Na, o moterys visur labiausiai susiduria su tokiais pavojais ir esant masiniams žmonių judėjimams perkelimams. Labai dažnai politikai tiesiog bando manipuliuoti baimėmis ir visuomenės nuomonę, skatina neapykantą tų atžvilgių, kurie, kurie atvyksta ir tai nėra priimtina. Turime reaguoti solidarumo žmogaus teisų principų pagrindu, dalintis atsakomybę ir rodyti paramą tarptautiniai teisiai. Šiandieną mes turime paminėti galybę pasiekimų e, lyčių lygybės srityje ir galime pasidžiaugti tuo, kad moterys vis labiau dalyvauja ekonominėme, socialinėme, politinėme gyvenime. Kai 75 metais pirmą kartą buvo paminėta Tarptautinė moters diena, šiandien puikia galimybė pamastyti apie tai, ką galima būtų padaryti, kad būtų pasiekta tikra lygybė. Tačiau turime suprasti, kad diskriminacija, atskirtis etniškumo, religija, religijos ar lyties pagrindu yra pagrindinės konfliktų ir persekiojimų priežastys ir verčia, žmonių perkelimų priežastys. 75 valstybėse moterys neturi dar tų pačių teisių kaip vyrai, kad galėtų pasidžiaugti tomis pačiomis teisėmis. Ir dauguma moterų į Europą atvyksta iš tų šalių, tai yra įskaitant ir Siriją bei Iraką. Tai reiškia, kad jeigu nėra tėvo ar neįmanoma įrodyti tėvystės, tuomet tie vaikai negauna tautybės ir tampa žmonėmis be valstybės. Tada sudėtinga jiems gauti švietimo, sveikatos paslaugas ir nėra galimybės grįžti namo, kai tai, tai leidžia sąlygos. Gerbiami parlamento nariai, kaip matėme ir nekartą sakėme per pastarosius 25 metus, humanitariniais sprendimais politinių problemų neišspręsime, kai kalba eina apie masinius priverstinius perkelimus. Nėra humanitarinių sprendimų, kai kalba eina apie užsitęsusius karus, smurtą, priespaudą, tai, kad trūksta valdymo struktūrų daugelio pasaulio vietų. Mums reikia politinės lyderystės, veiksmų, kad galėtumėme išspręsti tuos konfliktus, kurie sukelia perkelimus ir pasirūpinti, kad tokie žmonės kaip Fatima ir jo, jos mažametė dukra rastų apsaugą, saugumą ir kad joms nereiktų kreiptis į nusikaltelius, priekeivių žmonėmis, kuri, kurie jomis naudojasi. Tai nėra kokie tai abstraktus kokios tai abstrakčios savokos ir nereikia abstrakčiai apie tai kalbėti, tai yra realūs, brutalūs faktai. Ir tik drasi politinė lyderystė ir sprendimai, kurie išvelgiama į ateitį ir kurie grindžiami tarptautiniu bendradarbiavimu ir pagarba žmogaus teisėms, solidarumu tarp valstybių ir humanitariškumo jausmu. Tik tuomet išspręsime tas problemas. Europa susiduria su tiesos momentu, atėjo laikas įtvirtinti tas vertybės, kurių pagrindu ir buvo sukurta ES. Ačiū. Ačiū. Pane Grandi, komisijos vardu dabar kalbės ponas Avramopulos. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas vyriausias pabėgėlių reikalų komisarė. Pradėsiu dėl to, kad visus pažadinote atkreidamas dėmesį į moterų pabėgėlių problemas. Gerbiami Europos projekto nariai, Daugybė žmonių, kurie atvyka, atvyksta į Graikiją per vakarų Balkanus ir tie skaičiai, kuriuos mes matome kasdien spaudoje, neleidžia mums pamiršti, kad tai yra individai, kad tai yra žmonės, dauguma iš jų pažeidžiami ir jiems reikia apsaugos. Daugelis moterų gyvena vien, keliauja vienos, nepaisant pavojų. Dauguma mo, motinų rizikuoja savo pačių ir savo vaikų gyvybę. Leiskite patikinti, kad Europos komisija nepamiršta savo humanitarinės pareigos. Taip, mes turime kontroliuoti pabėgėlių srautus, padaryti juos labiau valdomus ir sumažinti tos srautus. Mes turime geriau valdyti ir tvarkyti savo išorinės sienas, tiek ES vardan, tiek valstybių narių, tiek ES piliečių uh, vardan, bet taip pat ir atvykstančių pabėgėlių vardan. Turime sustabdyti neteisėtų imigrantus gabenančių asmenų e, verslą. Tūkstančiais žmonių e, keliaudami, bėgdami iš karo zonų žūsta. Mūsų atsakomybei tenka sukurti teisėtus e, kelius tiems žmonėms, kuriems reikia apsaugos, kad jie galėtų tiesiogiai atvykti į ES, kad tai galėtų daryti teisėtai ir saugiai. Dėl to aš ir toliau raginu valstybės narės ne vien įgyvendinti savo įsipareigojimus dėl papėgėlių perkelimo prisimtų praeitų metų birželį ir taikyti humanitarnę pagalbą, bet ir įsigyv... priimti platesnius, didesnius įsigyvenimus ir juos kuo greičiau įgyvendinti. Migrantų, kurie atvyksta, atvyksta į Turkiją, turės būti sugražinti pagal tarptautinę teisę. Dėl to mes siūlome humanitarinės paramos sistemą, kuri būtų taikoma ES viduje. Dėl to skubiai turime pradėti didelio masto pabėgėlių perkelimo ir paskirstimo veiksmus. Ir jungtinių tautų vyriausių pabėgėlių reikalų komisarų vaidmuo čia yra ypatingai svarbus. Ir mes toliau glaudžiai bendradarbiausime su ponu Filipo Grandi. Tai yra asmuo, asmenybė, kuris sugeba vadovauti pabėgalių krizės įkarštie, bet jis taip pat yra veteranas šiuose, šiuose reikaluose. Jis yra e, didžiulis ekspertas, turi daug kompetencijos pabėgėlių reikalus ir mes vertiname jo pagalbą. Mes džiaugiamės glaudžių bendradarbiavimu, kurį nustatėme su Junktinių tautų vyriausių pabėgėlių reikalų komisaru. Ir aš noriu išreikšti didžiulę pagarbą ir įvertinimą, kurį nuveikė Junktinės tautos e, šioje srityje. E, jūsų parama yra labai vertinga tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Europos komisija ir Jungtinių tautų vyriausios pagalių e, e, reikalų komisaras yra pasirengę padėti Graikijai, Italijai, kitoms valstybėms norėjams priimti e, migrantus ir juos paskirstyti ES viduje. Mes turime užtikrinti skubų savanoriškos humanitarinės sistemos taikymą Turkijoje ir gyventinti tuos projektus, kurie pagerintų uh, sirų pabėgėlių padėtį Turkijoje. Kaip žinote, mūsų, mes savo veiksmais neapsiribuojame vien e, veiksmus neapsiribuojame vien ES e, pasienio valstybėse. 60 e, milijonų pabėgėlių yra viduje paskirstyti, bet mes neturime pamiršti, kad migracija nėra susijusi vien su Europa, tai yra pasaulinis iššūkis. Visi tarptautinės bendruomenės nariai turi prisimti savo atsakomybės dalį. Visos išsivyščiusios e, pasaulio šalis turi sureaguoti jungtinių tautų raginimą, mm, padėti spręsti šias problemas. 30 kovo organizuojama konferencija jungtinių tautų bus dar viena galimybė. Mes turime visi pamastyti, kaip reikėtų pozityviai išspręsti šį reiškinį E, kuris šiuo metu e, matomas visame pasaulyje, tai yra žmonių migravimas, žmonių judumas. Turime e, imtis naujų programų, naujų veiksmų, nukreipti naujais maršrutai žmonės, turime naujai suvokti žmonių judumą. Negalime jo nei neikti, nei sustabdyti, turime pasirenkti, kaip į jį reaguoti, kaip išlaikyti stabilumą mūsų visuomenėse. Mes turime paversti šį žmonių judėjimą į galimybės, naujas galimybės tiek priimančioms šalims, tiek migrantams. Tai yra ES pareiga. Ir mes turime dirbti su svarbiausiais partneriais, valdydami migracijos srautus ir įgyvendinami migrantų perkelimą ir paskirstimą. Turime sukurti tvirtą tvirtas partnerystės, sustiprinti bendradarbiavimą, koordinuoti savo veiksmus su trečiosiomis šalimis, su regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Kitaip tariant, reikalinga globali pasaulinė strategija. Daugelį ir labai sudėtinga pabėgėlių krizė reikalauja kompleksiškų sprendimų, negali būti vieno sprendimo tinkačio visiems ir negali tik tai būti tik vienos valstybės narės ar vienos šalies atsakomybė. Turime visi dirbti kartu, iš vien. Dėl to ryšiai ir bendradarbiavimas tarp Europos Sąjungos ir Junktinių tautų vyriausių pabėgėlių reikalų komisaro e, biuro yra ypatingai svarbus. Mes esame prisėmę įsipareigojimus ir toliau dirbti šią linkmę. Dėkoju. Danke, Avramop. Ačiū ponė Bramopului. Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės pons Gonsalės Pons. Pana vyriausiai, vyriausiasis komisarė, tarptautinė moters diena yra siejama ne tik su teisėmis, bet ir su faktais. Vyrams ir moteriams būtina užtikrinti vienodas teisės, tačiau daugelį šalių moterų teisų ir laisvių yra mažiau nei vyrų. Ir toks, tokia yra tikrovė ir dažnai netgi įstatymų tos teisės yra garantuojamos, tačiau gyvenime yra kitaip. tam tikrose šalise netgi moteriams e, parlamentariams yra daug sunkiau reikšti savo nuomonės. Taigi yra nemažai arba milijonai priežasčių tą tarptautinę moters dieną minėti, nes milijonai mergaičių pasaulyje negali lankyti mokyklos ir labai daug moterų niekuomet neužsidirba savo pensijos, nes turi dirbti namuose arba prižiūrėti senus tėvus tik tai dėl to, kad yra moteris. Daugelis moterų gyvena skurdžiai, kiekvienais metais 3500 moterų Europoje miršta dėl to, kad jų vyrai arba gyvenimo partneriai jas nužudo. Šiandien kas trečia moteris Europoje vis dar patiria lytinį smurtą. Žinoma, mūsų visuomenė yra daug labiau pažengusi į priekį nei Talibano visuomenė, tačiau dar tikrai daug ką reikia nuveikti. Šiandien mes kalbame apie moteris pabėgėlės, jos bėga ne nuo vyrų, o nuo karo ir bėga kartu su savo vaikais ir kuriais turi pasirūpinti pabėgėlių kelyje link Europos pakeliui, jos taip pat patiria lytinį smurtą yra privartaujamas, o e, savo kilmės šalise jos taip pat dažnai yra privartaujamas dėl karinių veiksmų arba jų lytiniai organai yra žalojami. Taigi turime kalbėti apie humanitarinę dramą, o siūlomos priemonės tikrai nėra pačios humaniškiausios, kaip nehumaniška, nehumaniškas yra pats faktas, kad moteris ir vaikai tampa pabėgėliais ir jeigu mes netinkamai su jais elgiamės, tai patys elgiamės nehumaniškai, negalime jų paprasčiausiai e, atitverti tvoromis, juos, jas ignoruoti, nes gimti moterimi tai pirmiausiai reiškia tam tikrą palaimą. Ir e, tačiau e, sulyginti vyrų ir moterų teisės tikrai yra didžiulio masto darbas ir mes turime šio darbo imtis, jeigu ir titie norime save vadinti Europinę visuomenę. Ačiū, ponė Gonsalės Pons, socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Gijom dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad dabartinės humanitarnės krizės kontekste visi galiausiai suvoksime, kad moteriams pabėgėliams turime skirti ypatingą dėmesį, nes jos yra pažeidžiamos labiau. Todėl ir jums dalyvaujant, ponė Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisarė, mes turime daugiau dėmesio skirti šių moterų išlikimui ir egzistavimui. Noriu pateikti tikrą pavyzdį ir pacituoti vieną jauną Sirijos gyventoja. Kalbėjo apie tai, kad negalėjo pabėgėlių stovykloje užmygti, bijodama, kad kas nors e, e, prie jos nepradėtų kabinėtis ir nuolat gyveno baimės sąlygomis. Citatos pabaiga. Ir e, taip pat ir Ne tik Irake ar Sirijoje pabėgėliai ir moteris pabėgėlės patiria smurtą, jos jį patiria ir čia Europoje kiekviename savo kelionės etape. Todėl mes turime aiškiai pripažinti, kad migracijos politikoje mes iki šiol per mažai dėmesio skiriame būtent pabėgėliams moteriams. Ir kaip Ponios Honibal pranešime yra rašoma, būtina visose kelionės etapuose e, pabėgėliams moteriams skirti ypatingą dėmesį tiek pritaikant jų integracijos priemonės, tiek užtikrinant e, jiems prieglopsti, tiek sudarant sanitarinės sąlygas bei galimybę atskirai e, miegoti nuo vyrų atskiroje patalpoje. Taigi mes, siekdami šias priemas įgyvendinti, turime imtis bendrų veiksmų ir ES turėtų nerenkti e, tokių dažnų vadovų tarybų, neprimtama konkrečių e, sprendimų ir neprisimdama tos moralinės atsakomybės už savo veiksmus turime sudaryti teisėtas ir saugias sąlygas atvykti į Europą. Turime užkirsti kelią iš to pelnytis žmonių gabentojams. Turime vienodai pasiskirstyti e, pabėgėlių naštą Europos Sąjungoje. Ir e, aš manau, kad Italijoje ir Graikijoje tik 600 žmonių dabar dirba e, tiesiogiai su pabėgėliais. Taip pat turime peržiūrėti galiojančią sistemą pabėgėlių prieimimo. Iš esmės taip pat turime visoje ES taikyti bendrą pabėgėlių prieimimo tvarką tam, kad prieglopščio prašymas netaptų tam tikrą loteriją arba gardžiausių kasnelių atsirėžimo praktiką. Viską turime daryti vadovaudamėsi ir stengdamėsi apginti ir gerbti pagrindės žmogaus teisės. Šie klausimai ypač labai svarbus. Es ir Turkijos aukščiausio lygio sustikimo kontekste ponas Kirko pasaka ir frakcijos vardu. Pirmininkė vyriausias įsigaliotinį komisijos nariai. Kaip Junktinės karalystės ministras, kuris buvo atsakingas už perkelimus Bosnijos krizės metu, aš pats savo akimis mačiau, ką karas padaro žmonėms šaliai ir to šalies ateičiai. Aš labai džiaugiuosi, kad esu iš Europos, kuri nenusigrėžė e, kitoms pasaulio vietoms. Tačiau liūdna tiesa yra ta, kad kai kurie Europos politikai atvėlė, atvėrė duris. Visi tie, kurie siekia geresnio gyvenimo, nustumė į antrąjį planą tuos, kurie ir, kuriems tikrai reikalinga buvo pagalba. Ir Aš tikiuosi, kad teisi, tik, teisingiausias sprendimas yra tiesiog nesperkelimas iš konfliktinių regionų. Tokiu būdu galima užkirsti kelią tragiškoms žūtims jūroje, tokiu būdu galima stabilizuoti mūsų išorės sienas. Jeigu ES ir toliau siūlys sanglaudos ir vienodų galimybių Europą pabėgėliams, tuomet reikia užtikrinti tinkamą migrantų tvarkymą. Nuoltinės perkelimo mechanizmas, mano manimu, turi būti siejamas su ambicingu perkelimo, ambicinga perkelimo programa Europoje. Nes dabar ta sistema neveikia ir turime tai aiškiai pripažinti. Kai kurios valstybės narės mano, kad jiems primetama prievolė padėti ir migrantai nori vykti tik tai į tam tikras valstybės narės. Tai nėra ilgalaikės sėkmingos sistemos receptas. Valstybės narės nerems perskirstimo prasmingai, kol nebus užtikrinamos išorės sienos. Migrantų srautai turi būti stabilizuojami ir turime priimti racionalius skaičius, kuriuos galiausiai galėtumėme perskirstyti. Jeigu išorės sienos bus atviros, be jokių planų, be jokių e, apribojimų, situacija tik blogės. Mes kalbame apie saugius kelius į Europą. Perskirstimo būdu to pasieksime, tokiu būdu užtikrinsime saugius kelius ypač, ypatingai moterims ir vaikams, apie kuriuos šiandieną daug kalbame. E, ir tokiu būdu prekeiviai negalės jomis pasinaudoti. Ir daug, per daug moterų susiduria su išnaudojimu, per daug vaikų tiesiog dingo be žinios. Ir Europa daug, daugiau sirių moterų ir vaikų galėtų suteikti e, pagalbą, jeigu galėtumėme išpristi tos krizės. Kontroliuota migracijos sistema nereiškia, kad trūksta atjautos. Tiesiog tai reiškia, kad tikriems pabėgėliams suteikiamas saugumas, stabilumas ir tos galimybės, kurių jie iš tikrųjų nusipelnė. Ačiū pono Kirkopo, liberalų frakcijos vardu, ponė Vikstram dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums, ponė Grandi, už pareiškimą. Jūs ėmėte šių pareigų, vyriausiojo įgaliotinio pareigų tuo metu, kai šis žemynas uh, susidūrė su, dar nesusidūrė su tokiais pabėgėlių srautais kaip dabar. Pabėgėlių krizė sekė po finansinės krizės ir dabar matome, kaip vis dar tai veikia mūsų suvokimą ir galimybės teikti tartutinę apsaugą tiems, kurie realiai turi tokią teisę. Mes Europoje linkę esame pamiršti, kad gyvename ilgiau ir nepaisant visų problemų, esame vis tiek turtingiausias planetos žemynas. Taigi, esant tokiai situacijai, pasaulinė prieglopšio sistema dabar yra kvestionuojama tų žmonių, kurie mano, kad teisė į prieglopstį nėra nuskrausto asmens teisė, bet yra teisė teikti malonę arba neteikti įvairių 28 valstybių narių. Aš bijau, kad šiandienos pasaulyje, kur valstybės gali pasirinkti ar padėti pabėgėliams ar ne, daug žmonių, kuriems ta pagalba reikalinga, jos negaus, negaus apsaugos ir tai turės siaubingų, tragiškų pasiekmių. Toks ciniškas požiūris, kai turtingieji vakarai atsisako iššūkių, kurie yra susijęs su prieglopščio suteikimu, yra linkę labiau atsipalaiduoti, gyventi už uždarų sienų ir kartais lyg suteikti kažkam pagalbą ir apsimesti, kad tu padedi. Tai nėra tokia ES, prie kurios aš norėčiau prisidėti. Ir kadangi esu liberalų demokratų frakcijos pranešėja migracijos politikos klausimų ir artėjant Dublino, e, du, Dublino reglamento peržiūrai. Aš norėčiau Jums, vyriausias įsigaliot, neaiškiai pasakyti, kad liberalai ir demokratai Europoje visuomet pasisakys už teisę į prieglopstį. Ir kai kai kurie žmonės šioje salėje apsimes, kad pasirinkti galime ir ar, ar padedi e, jūsų tarnybai, ar padedi suteikti tą prieglopšio teisę, mes visuomet jūs palaikysime. Ir paaiškinsime, kad reikalingi abu elementai, kad sistema veiktų. Ir be kita ko, jūsų tarnyba turėtų gauti kur kas daugiau paramos, ne tik finansinės paramos iš ES. Mes gyvename neįlinį, neįlinių laikų. Tačiau turime nepamiršti, kad šis žemynas neturėjo geresnių galimybių su tokiais iššūkiais susitvarkyti. Ir jūs galite pasikliauti mano parama, mano frakcijos parama, nes jūsų darbas yra labai vertingas ir mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo su jumis per ateinančias dienas, kaip ir bendradarbiavimą su jūsų pirmtaku. Dėkoju. GUE frakcijos vardu ponė Bjork kalbės. Tack så mycket. Eh, Dėkuoju. Jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių ir komisaras yra labai svarbus, e, siekiant išsaugoti tarptautinę prieglapščių e, teisę. Apie tai šiandien ir kalbame. Iš tiesų labai gaila, kad jūs nebuvote paragintas e, imtis ir kitų užduočių padedant ES išspręsti pabėgėlių krizę. Kokia yra perspektyva? Taip yra globaliai pasaulinė pabėgėlių krizė, bet mes neturime pabėgėlių krizės čia, Europoje. Jūs pasakėte labai protingų dalykų, labai svarbių dalykų. Moterų pabėgėlių teisės turi būti ypatingai sustiprintos. Ir mes vėliau šiandien balsuosime už labai gerą pranešimą šią temą. ES turi priimti daugiau žmonių. Mes turime pasiskirstyti atsakomybę tarp valstybių narių. Sienų uždarimas nėra tinkama politika. Reikia užtikrinti saugius patikimo ES kelius. Turime padėti nelydimiems mažemedžiams, turime padėti integruoti juos. Vakar buvau kale ir situacija tikrai netitinka žmogaus teisių. Prašau, atvykite į kalę, pasižiūrėkite, kokia ten padėtis. Jūs sakėte, kad mes turime kovoti su islamofobija ir rasizmu Europoje. Visiškai tam pritariu bet mes negalime taip pat palikti Graikiją vieną, kad jinai taptų e, milžiniška pabėgėlių stovykla. Pone Grandi, taip kaip ES bando dabar dėrėti su Turkija, kad būtų galima sulaikyti pabėgėlių srautą, neatspindi jūsų pasiūlymo, visiškai neatspindi jo. Mes siunčiame e, pabėgėlius atgal tose pačiuose laivuose, kuriais, kuriais jie atplaukė. Dėkuoju Jums, kad Jūs atkreipėte į tai dėmesį. Su didžiuliu susirūpinimu mes manome, kad ES nepakankamai kovoja už prieglopščio teisės ir dėkojame Jums už Jūsų vertingą darbą. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Harms, kalbės. Gerbiamas pabėgėlių reikalų komisarė. Gerbiami kolegos, manau, kad e, aplodismentai po jūsų kalbos aiškiai patvirtino, kad labai džiaugiamės, jog būtent šiandien jūs atvykote į mūsų posėdį ir dar kartą mums Europos parlamentui priminėte apie tai, kokioje sunkioje situacijoje šios pasaulinės pabėgėlių krizės akivaizdoje dabar gyvena moteris ir vaikai. E, dėkoju, kad e, savo pristatytų pavyzdžių mus prikėlėte iš letargo miego ir taip pat pateikėte bendruosius skaičius, e, kurie patvirtina ir įvardė šios problemos mastą visame pasaulyje. Europos parlamente mes tiesų esame nustebę ir sutrikę dėl to, kad ES yra labai sudėtinga gyveninti Ženevos konvencijos nuostatas ir politinio prieglopščio suteikimo idėją. ES, nepaisant to, kad ją sudaro valstybės patyrusios savo istorijoje karus, katastrofas ir niokojimus per pastarąjį šimtmetį ir vėl sugebėjusios prisikelti, mes esame sukrėsti dėl to, kad ta atmintis e, patirtų anksčiau savo paties kančių nėra tokia stipri, kad būtų galima deramai atremti šią krizę. Taigi tikiuosi, kad e, jūsų kalbamas visus prižadins iš letargo miego. Prisimint tai, kas vakar buvo aptarta ES ir Turkijos e, aukščiausio lygio sustikime matome, kad e, dėl visko deramasi labai smulkmeniškai, kuomet siūloma už vieną į Turkiją priimtą syrą būtinai priimti po vieną syrą į Europos Sąjungą kaip pabėgėlį. Ir tas noras užtikrinti tam tikrą pabėgėlių perkelimo tvarką mums iš tiesų trukdo e, platesnių mastų imti imtis spręsti šios problemos. Europiečiai dar nėra suvokę viso šios katastrofos masto ir bando e, dabar kažkaip e, bendrai nuo tos katastrofos apsisaugoti, o tie veiksmai veikiausiai prisidės prie to, kad ta krizė ir katastrofinė situacija mūsų kaiminystėje dar labiau pablogės. Ačiū uždėmesi, tokiamis sąlygomis kalbėti šiek tiek sunku. Pone Harms, esate visiškai teisi, gerbiami ponios ir ponai, prašau visų susėsti į savo vietas. Pane Paksai, palūkėkite šiek tiek. Mėly kolegos, prašau visus susėsti, nes čia e, situacija panašinė į diskusiją, o į situaciją futbolo stadione prieš prašydedant rungtynėms ir tai tikrai neatitinka mūsų diskusijos dvasios. Prašau visus susėsti. Aš netęsiu diskusijų tol, kol visi kolegos nesusės, nes nėra jokios prasmės diskutuoti ir iš tiesų e, diskusija, kuri dabar vyksta, nėra verta tokios nepagarbos. Iš tiesų tik tai atsitiktinumas, kad vien vyrai čia kelia triukšmą aplinkui. Pone Paksai, jums žodis. Pone pirmininkė, kolegos, pone komisarė Grandi, labai gerai, kad jūs esate čia. Gal mums Europai pagaliau pavyks sudėti visus taškus ant tam tikrų raidžių. Gal pagaliau suprasime, kad Europos valstybių pridermė yra padėti karo pabėgėliams, o ne atverti savo miestus visiems migrantams europos visuomenė šiandien valgo savo politikų lengvabūdiškumu sunokintus vaisius ir ateityje jie bus tik kartesni jeigu mes vėl įklimpsime diskusijose ar svarstymuose ir diskutuoti dėl akivaizdžių dalykų iš tikrųjų nėra ko. taip pagalba ir humanitarinė parama karo pabėgėliams ir asmenims iš savo tėvynės bėgantiems dėl politinio persekiojimo ir griežtas ne į europą plūstantiems geresnio gyvenimo ieškotojams. jūs gi komisare neprivalote apgyvendinti ir turbūt nepriimtumėte savo namuose svečių kurių jūs nekvietėte. kodėl kitaip elgtis turėtų europos valstybių piliečiai? tad nustokime diskutuoti ir pradėkime veikti apsaugant europą nuo migrantų o ne ieškant jiems prieglobsčio saugant išorines europos sąjungos sienas o ne už milijardus perkant turkijos prielankumą užtikrinant bendrijos valstybių piliečių saugumą ir ne pabėgėlių iškaišiojimas po atskiras valstybes yra svarbiausias jungtinių tautų ir europos sąjungos reikalas. šiandien reikia šalinti karų ir konfliktų priežastis. taip reikia padėti pastangų nuo gaisro nukentėjusiems bet be tos pagalbos reikia realių pastangų neleisti gaisrui įsiliepsnoti ir jam plisti. ir žinote dabar siurrealistiškai atrodo metus kitus žiūrime kaip dega ištisi kaimai vienoje ar kitoje valstybėje kai jie sudega tada ieškome būdų ir sąlygų padėti neva padegėliams nors tarp jų gerokai daugiau tokių kurie nei gaisro nei dūmų kvapo nejuto. dėkui. Das Wort hat jetzt für die ENF-Fraktion. Ponas Salvini dabar ENF frakcijos vardu kalbės. Grazie, prezidente. Quanta... Ačiū pirmininkė. Kiek daug veidmainiškumo mes e, išgirdome kalbant apie moteris, tai mane šokiravo kalbame apie tai, kad kviečiame Turkiją Europos Sąjungą. Premjeras pasakė, kad moterų ir vyrų e, suvienodinimas prieštarauja prigimčiai. Ir sakoma, kad moteris neturi juoktis ir provokuoti žmonių viešumoje. Ar jūs manote, kad Europa turėtų įsileisti tokias žmonės? Manau, kad visą tai gėdinga. Žmonės, kurie mano, kad moteris negali provokuoti ir juoktis viešai, apie kokią šalį mes kalbame. Turkija negerbė pilietinių teisių. Jinai niekada neturėtų tapti ES nare. Tokia mano nuomonė. Kodėl mes turime įsileiti? Mes turime kalbėti apie tai, kad Turkija uždarė vieną didžiausių dienraščių. skaičiai, pabėgėlių skaičiai kalba už save. 80 tūkstančių priegvašio prašytojų yra Italijoje ir tik 5 procentai buvo priimti kaip politiniai pabėgėliai. Taigi du trečdaliai prašymų buvo atmesti. Jūs kalbate apie moteris. Bet Italija 2016 sausi 7 tūkstančiai politinio prieglopščio prašytojų moterų sudarė tik mažiau nei 10 procesų, procentų. Tarp prašytojų yra stiprus jauni vyrai. Tarp jų beveik nėra moterų. Panašu, kad mes finansuojame nekontroliuojamą islamistų invaziją į mūsų valstybės narės. Aš keliu tokiu klausimą, kiek tai kainuos? Kiek kainuoja Europos Sąjunga, kiek kainuoja Jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro tarnyba, kiek visa tai pareikalaus lėšų, kiek iš jūsų biudžeto milijonų iš tiesų pasiekia pabėgėlius, o kiek lėšų vis dėlto yra išleidžiama jūsų tarnybos darbuotojų viešbučiams ir panašiai. Daugybė e, valstybių narių patiria didžiulės problemas susijusios su nedarbu ir panašiai. Žodis suteikiamas neprisijungusiam e, prie ne vienos frakcijos parlamento nariui Funtuliui. Dėkuoju. Pone Grandi, jūs esate vyriausiasis pavėgalių komisaras. Bet aš manau, kad jūs nepakankamai gerai vykdote savo darbą. E, Šią atsakomybę dalinasi ir, ir kiti jungtinėse tautose, ne vien jūs vienas. Mes neturime skatinti kolonijinių lūkesčių vakarų valstybėse. Turime matyti, kokie sunkumai kyla tose šalise, kuriuose yra karas Sirija. Mm, Afrikos valstybės, e, Ukraina yra naudojamasi pigia darbo jėga, milijonų žmonių iš besivystačių, nepakankamai išsivyščiusių šalių. Mes galvojame apie privilegijuotus partnerius. Ir Briuselėje vyksta viršūnių susitikimas O Turkija vis dėlto dangsto teroristus, neteisėtus migrantų gabentojus. Bandoma e, stengtis sugražinti pabėgėlius į savo šalis ir ten stengtis stabilizuoti padėtį ir atkurti pusiausvirą. Mes nenorime visko suplakti į kažkokį didžiulę mišrainę, primdami nežinia ką ir naudodamėsi pigia darbo jėga. Neturime painioti humaniškumo ir humanitarinės pagalbos, taip pat nebaudžiamumo. Deja, Graikija labiausiai nukentėjo nuo pabėgėlių krizės. Ir jinai virsta neriboto dydžio pabėgėlių stovykla. Mes turime pasistengti padėti tiem pabėgėlių srautam. Ačiū. Ačiū. Gerbiami ponios ir ponai, gerbiamas e, komisijos nariai ir gerbiamas Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisarė, parlamentinės demokratijos sąlygomis kiekvienas šio parlamento narys gali reikšti savo nuomonę ir aš manau, kad tikrai paskutinės dvi kalbos, kurias girdėjote, jokių būdų neatstovauja viso parlamento pozicijos. Und füge hinzu, ich füge hinzu, Herr pridurti. Dar noriu pridurti, gerbiamas e, Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisarė, kad Europos parlamentas jums nuoširdžiai dėkoja Pone vyriausiasis komisarė, noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų puikią kalbą, kurią pasakėte. Ir taip pat kiekvienam Jūsų darbuotojui norime padėkoti. Gimė.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 Tiesiog norėčiau jūsų paklausti. Aš galvojau, kad jūs šios didžios institucijos pirmininkas turėtumėte būti neutralus. O jūs elgėtės pagal partijos liniją. sind sie fertig? sind sie fertig? vielen dank. Uh, herr su didele uh, pagarba pirmininke aš manau kad jūs turite išlikti neutralus tokiais atvejais e, bendruomenių rūmuose jūsų elgesys būtų nesuvokiamas e, bendruomenių rūmų, rūmų pirmininkas negali palaikyti vienos ar kitos pusės labai ačiū pone koburnai Vyriausiasis jungtinių tautų pabėgėlių karų komisaras dalyvavo kaip garbės svečias mūsų neįlinėme posėdėje ir tikrai neleisiu jums jo ir jo darbuotojų įžeidinėti ir e, tikrai bet kokie rasistiniai pasisakymai susilauks mano ryštingo atsako visuomet. Galite būti to tikras.